to avoid the criticism of Sir Robert, we would start only with the... Atsižvelgiu į Sero Roberto pastabą ir pradėsime tik 10 minučių vėliau. Čia jau pažanga. Ir kaip sakiau, bandysime dar pagerinti rezultatus. Pirmas darbo tvarkės punktas yra rekomendacija tarybai, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl dėrybų dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo. Norėčiau pakviesti ponę Jėglę pasisakyti ir pristatyti pranešimą. Prašau, ponė Jėglė, žodis Jums. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, gerbiami kolegos. Dėkoju, kad atvykote į posėdį. Norėčiau taip pat pasveikinti ir padėkoti personalo nariams jų atliktą darbą rengiančiai skubų pranešimą. Man kol kas pavyko dirbti gan konstruktyviai su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis dirbančiais Kanados delegacijoje. Tačiau Šis pranešimas yra žingsnis šiek tiek toliau nei kiti pranešimai. Ir yra tam tikrų punktų pranešime, kur negalėjau dar jų konkrečiai aptarti su frakcijų nariais. Taipogi norėčiau padėkoti ir išorės veiksmų tarnybos nariams už jų indėlį. Ir galiu tik pabrėžti, kad iš tiesų bendradarbiavimas buvo labai pozityvus. Ir man atrodo, kad Šis klausimas yra labai svarbus, nes mes siekiame kuo galima geresnio susitarimo. Kanada yra išsivyšiusi pramonė valstybė ir kaip po tokia ji yra labai reikšminga partnerė pasaulinėje perspektyvoje ir, aišku, ekonominiai klausimai susijęs su šio dosie yra labai svarbus. Tai yra strategiškai svarbi valstybė ir puiku užtikrinti gerus santykius tarp ES ir Kanados. Taigi, atsižvelgiant į tai ir atsižvelgiant į teisinį, techninį pagrindą, mes siekiame pasirašyti strateginės partnerystės susitarimą ir bazinis sutarimas yra 76 metais dar pasirašytas. Taigi čia ne nuo nulio viską pradedame šiuo susitarimu, mes tiesiog bandome atnaujinti ankstesnį susitarimą pridalti jį prie dabartinės situacijos. Šis strateginis susitarimas bus labai e, svarbus siekiant, kad abiejų šalių gyventojai iš to gautų naudos. Strateginės partnerystės susitarimas e, gali įsigalioti tik tuo met, jeigu Europos parlamentas jam pritars. Ir dėl to man labiausiai neramu tai, kad e, mūsų komitetas ir vėliau plenarinėme posėdėje būtų šis klausimas aptariamas kuo galima greičiau, kad mes gautumėme kuo daugiau informacijos ir susitartumėme ir paremtumėme šį sutarimą didelę daugumą. Kalbant apie sutartinius santykius su, su trečiosiomis šalimis, visuomet tokiais atvejais mes laikomės bendrojo požiūrio, kaip yra su visomis pramoninėmis šalimis. Mes manome, kad strateginės partnerystės susitarimas turėtų tapti pagrindu bet kokiems kitiems šio laikiniams sustarimams tarp ES ir Kanados. Savo pranešime bandžiau akcentuoti vieną elementą, kuris ir daugelį kolegų buvo svarbus ir kanadiečiams taipogi, būtent, kad būtų užtikrinama griežta kontrolė uh, stebint, kas vyksta su susitarimu. Tai yra labai svarbu, siekiant ekonominės sėkmės. Ir mes Europos parlamente turime nuspręsti, kaip mes elgsime su tokiu susitarimu, tam, kad neprarastume pasitikėjimo įgyvendinant teksto nuostatas. Europos parlamentas akcentuoja kelis dalykus. Taip pat yra pateikta rekomendacijų tarybai ir komisijai dėl to, kaip jos turėtų dėrėtis dėl strateginės partnerystės susitarimo. Mes tikslingai pasirinkome atvira, atviras formuluotės ir pateikėme tokį kontrolinį sąrašą dalykų, kurių siekiame. Ir mes nenorėtumėme, kad tai taptų tokio apsipirkimo sąrašo modelis. Mes norime, kad vyktų dėrybos kuo galima greičiau ir susitarimas įsigaliotų nedelsint. Norėčiau dar pabrėžti kelis dalykus, kurie išryškėjo diskusijose. Tai yra susitarimas dėl vizų. Vizos reikalingos ček, čekams ir švedams. Ir taip pat rumunams ir bulgarams. Mes norėtumėme kad ateitie taip nebūtų. Tai yra labai svarbus dalykas ir dėrybose būtent reikia būtinai iškelti tą klausimą iš esmės ir žvelgiant plačiau, iš platesnės perspektyvos, aš manau, kad situacija yra tokia, kad reikia, jog tas sutarimas būtų patvirtintas ir tam reikalinga didelė dauguma parlamente. Dėl šios priežasties aš prašau šešėlinių pranešėjų susisiekti su manimi, pasikalbėti su manimi, kad kuo galima greičiau mes e, parengtumėme stiprų susitarimą e, ir pateiktumėme šį pranešimą plenariniam posėdžiui. Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 18 diena, spalio 10 diena, diskusijos vyks dėl pranešimo, o lapkričio 14 dieną aptarsime ir balsuosime dėl šio pranešimo komitete. Lapkričio plenarinėje sesijoje tikiuosi, kad jį patvirtinsime. Taigi tiek, pirmininkė. Mielai atsakyčiau į e, kolegų klausimus arba išklausyčiau jų informacijos. Tikiuosi jūsų paramos. Ir jeigu norite kažką pridurti, mielai su jumis aptarčiau. Pirmininkas dėkoju. E, ponas Montaldo. Ačiū. Pabandysiu, ko galima trumpiau pristatyti nuomonę. Kaip pažymėjo pranešėja, yra du paraleliniai susitarimai, strateginės partnerystės susitarimas ir SETA susitarimas. Jie, jie abu yra labai svarbus tam, kad mes santykius tarp ES ir Kanados įtvirtintumėme. Dar norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausia, kuomet ES rengia susitarimą su Kanada, tuomet visos ES valstybės narės turi būti traktuojamos vienodai. Tai reiškia, kad klausimai dėl vizų automatinio panaikinimo daugumai, daugumo šalių piliečių, piliečių išskyrus Rumuniją, Bulgariją ir Čekiją. Mums Taigi svarbu, kad situacija būtų peržiūrėta. Ir aš kreipiuosi visas partijas, prašydamas paramos ir taip pat prašydamas nacionalinės parlamo, par, paramos, tam, kad visi vieningai laikytumėmės savo pozicijos šiuo klausimu, nebūtų sąžininga pasirašyti strateginės partnerystės susitarimą, kai trys šalys dabartinėje situacijoje yra. Nebent būtų pateikti aiškus įrodymai, ar kažkas panašaus, kad bus imtasi žingsnių, kad būtų panaikinta tokia anomalija, nes ji yra išties anomalija. Antras dalykas. Aš kalbėjausi ir su Kanad Kanados misijos Briuselį atstovais apie tai. Būtent Turime neformuluotę, kur, kur kalbame apie demokratiją, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus. Jie teigia, ir man atrodo, kad svarbu įsiklausyti ir jų nuomonę, nors galbūt jai ir nepritarėme, būtent jie teigia, kad nėra teisinga Kanados atveju – kuri yra visapusiška demokratinė valstybė. kad ji būtų traktuojama kaip lyg ji nebūtų demokratinė valstybė. Nepilnai demokratinė valstybė. Mūsų atsakymas visuomet buvo štai koks. Būtų diskriminavimo apraiška, jeigu mes skirtingus tekstus pasirašinėtumėme su skirtingomis valstybėmis. Taigi turime pripažinti ir suprantame, kad ne visose valstybėse demokratiniai procesai yra įsitvirtinę vienodai. Tačiau Kanados atveju, bent jau kai vyko tos diskusijos, tai jie, jose aiškiai pasakė, kad dabartinė formuluoti nėra jiems primtina. Nes metamas šešėlis, bent jau jų vertinimu, metamas šešėlis ant demokratinių kriterijų. Kita vertus, iš kitos pusės vertinant, mes, kaip Europos parlamento atstovai, kažin ar galime atsisakyti prastinės formuluotės, kurios paprastai yra naudojamos tokiuose strateginės partnerystės susidarimuose. Kitaip tariant, mūsų prašoma atsisakyti prastinio teksto ir tokiu būdu nesielgti su Kanada taip, kaip elgiame, elgiame su kitomis šalimis. Kur galbūt demokratiniai kriterijai nėra tokie aukšti. Dėkoju. Ačiū, ponė Montalto, ponė Weber. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir pastangas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad tikrai manau, kad santykiai tarp ES ir Kanados visuomet buvo geri ir tokie turėtų išlikti. Kanada yra ne, ne vien tik tai tradicinė partnerė mums, bet taip pat yra labai galinga demokratinė valstybė Mes turime bendrą, pas mus yra bendra kultūra, bendri principai ir vertybės e, su šia valstybė ir tikrai visiškai įprasta ir toliau būtų palaikyti tuos, normalu būtų palaikyti toliau tuos santykius. Kelios pastabos. Vienas šiek tiek jautresnis aspektas yra susijęs su tuo, kaip Kanados valdžia vis dar elgėsi su kai kuriais es piliečiais iš Rumunijos. Uh, Bulgarijos ir Čekijos, kuriems vis dar reikalinga viza, kad įvažiuotų į Kanadą. Ir aš tikrai siūlysiu pakeitimą susijusi su tuo klausimu ir tikėtina, kad pasikonsultuos ir su kitais kolegomis, ar nebūtų įmanoma parengti bendrą pakeitimą. Taip pat žvelgdama į strateginės partnerystės susitarimą, ir ekonominę, nei priekybinį susitarimą, turiu pasakyti, kad galbūt mums reiktų tiesiog labiau teisinis aspektais pasikliauti. Mes kalbame apie strateginę partnerystę, INTA komitetas atsakingas už kitą sutartį. Teisiškai kalbant, aš dabar bandau suprasti, kaip būtų įmanoma numatyti atitinkamą sąlygą strateginės partnerystės susitarime, tokiu būdu, kad e, būtų suspenduojamas ankstesnis sutarimas. Man atrodo, teisiškai tai yra neįmanoma ir aš manau, kad kiekvienas susitarimas turėtų būti traktuojamas savaime ir galbūt galime surasti formuluočių ir paaiškinti šią situaciją ir aš e, tam tikslui ketinu pateikti pakeitimą. kalbant apie žmogaus teisų straipsnį, tai, kad mes strateginėje, ko mes norime pasiekti strateginės partnerystės susitarimu, tai aš manau, mes turime elgtis nuosekliai ir žvelgti į ES principus. Taip pat mums reikia paremti ES e, požiūrį, bet Taip pat turime sąžiningai pasirinkti formuluotės tokiuose straipsniuose, nes e, bendrai paėmus tai tikrai nemanau, kad mes norėtumėme kažkokio ypatingos turimo su Kanada. Mes turime susitarimų su įvairiomis pasaulio šalimis ir Kanada tai jau tikrai mums nekelia problemų dėl žmogaus teisų ir panašiai. Taigi Dar vienas pakeitimas, kurį siūlys, siūlysiu, yra bandymas atsargiau elgtis su atitikamomis formuluotėmis šioje rezoliucijoje. Ačiū. Much. Dėkoju. Dabar ponia Suika, Suisa, pirmininkas pasteiso. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau paminėti tas pastangas, kurias mes visi esame dėję rengdami šią rezoliuciją, kuri skirta ES ir Kanados santykiams. Kaip Kroatijos e, delegatė ir ES ir Kanados delegacijos narė. Norėčiau pasveikinti e, tokią rezoliuciją. Daugelis mūsų piliečių randa darbą ir vietą po saulę Kanadoje. E, kroatams nereikalinga viza, kad galėtų vykti į Kanadą. situacija įvairiose valstybėse narėse nėra vienoda. Kai kurioms valstybėms narėms dar reikia vizų į Kanadą. Yra du susitarimai e, strateginės partnerystės ir CETA e, sustarimas su Kanada. Aišku, jie būtų turi e, būti nuoseklus, Ir tikrai mes nepritartume tam, kad įvairios valstybės narės būtų traktuojamos skirtingai. Strasbūrė per plenarinę sesiją sakiau, kad mūsų vertybės yra bendros ir kad visos e, šalis turi būti traktuojamos vienodai, neskirstomos į šiaurės ar rytų į šengeno ir ne šengeno, į turtingas ir neturtingas. Pagrindinės mūsų vertybės yra teisingumas ir demokratija. Dėl to aš manau, kad e, neturėtume leisti diskriminuoti kai kurias valstybės narės. Galbūt ne visose ES valstybėse narėse demokratijos e, įsitvirtinimas yra vienodas Bet mes turėtume siekti, kad demokratijos mm, siekis mm, būtų vienodas visur, kad mes harmonizuotume, stengtumėmės harmonizuoti situaciją ir norėčiau, kad minėtoms trim valstybėms nebūtų taikomi vizų reikalavimai. Ponas mm, Robertai, ponė pirmininkė. Kolega Kvantalto e, yra anksčiau pasakęs komentarą dėl kalbų ir dėl to kilo diskusija. Kalbant apie Kanadą, aišku, kad tai demokratinė valstybė. Jei šių susitarimų formuluotės neleidžia šiek tiek jas pakeisti, tai tada tie susitarimai nėra patys geriausi. Galbūt kai kurios formuluotės neprimtinos e, kanadiečiam, tai tada mes turėtume pakeisti tas formuluotės, kad e, jos būtų jiems primtinos. Aš manau, kad tikrai tokie žingsniai būtų protingi ir čia nematau jokių problemų. Ponas Peterle. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat paprašiau žodžio, kad padėkočiau pranešėjai už atliktą darbą. Turiu galvoje pirmiausia strateginės partnerystės sustarimą su Kanada. Norėčiau keletą klausimų pateikti pranešėjai. Pone Weber jau kai kuriuos iš jų pateikė. Linkiu sėkmingo darbo su pakeitimais, beje. Kalbant apie šį susitarimą, bendrasis požiūris, dėl kurio visi sutarėme, yra visiems aiškus ir reikia E, stengtis, kad formuluotės nesukeltų nepasitenkinimo. E, turime stengtis neižeisti mūsų partnerių, kai kalbame apie jiem svarbius jautrius dalykus. Tokio pobūdžio susitarimams turėtume taikyti nuoseklų požiūrį. Čia naudojame terminą trečiosios šalis. Man tas trečiųjų šalių terminas niekad nebuvo labai primtinas. Aš siūlyčiau tokią šalis ne trečiosiomis šalimis vadinti, o kitomis šalimis. Trečiųjų šalių terminas ne visiems yra primtinas, galbūt galėtume apie tai pagalvoti. Dėkui. Ponas Stanok. Atsiprašau, ponė pirmininkė, turėjau dar būti kitame posėdėje. Pritarčiau čia ponui Atkinsonui, kad mes irgi, mano frakcija, pateiks pakeitimų. Manau, kad neturėtume e, to paties modelio e, sutartis taikyti visom šalims vienodai ir e, visapusiškos demokratijos ir besvystančios e, demokratijos šalims. Regis mes čia tampame arbitru, galinčių nuspręsti, kas yra demokratinė šalis, kas ne. E, turiu galvoje ir mūsų santykius su Kanada. Jei mes prarasime tokius partnerius kaip Kanada, Tai ne tik pasaulinė priekyba nuo to nukentės, nukentės ir mūsų NATO situacija. Ir e, aišku, aš norėčiau, kad jungtinės karalystės, jungtinė karalystė liktų Europos Sąjungoje, bet mūsų e, Kanados partnerio praradimas galėtų atsiliepti ir sandraugos e, šalims. Taigi mes turėtume būti pakankamai lankstus ir netaikyti e, to paties kurpaliaus visiems santykiams su visomis valstybėmis. Dėkoju, ponė Etlė. Jėglė, ponė Jėglė, žodis jums. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau priminti kolegoms, kurie nebuvo mūsų posėdžio pradžioje, kad aš labai aiškiai pasakiau, kad laukiu visokių komentarų, bet mūsų tikslas turėti bendrą platformą, e, kurią galėtume naudoti ir naudoti ne tik mūsų dėrybose su Kanada, bet ir vėliau e, su kitomis valstybėmis nes e, panašus sustarimai bus ateityje pasirašomi su kitomis valstybėmis. Dėl to turime elgtis labai atsargiai, apgalvotai ir mm, apsibriežti, kiek atviri mes galim būti ir kur yra tos linijos, tos ribos, kurių mes negalime peržengti. Dėl to nuo pat pradžių prašau visų, nevadinti arogancija to, jei mes reikalaujame, kad būtų pripažįstamos pagrindinės mūsų, mums svarbios vertybės, kurių turėtų laikytis um, kitos valstybės. Tai yra tos vertybės, kuriomis pagristi mūsų kiti sustarimai, taip pat ir Pietryčių Azijoje ir kitose um, pasaulio dalise. Tos vertybės įtrauktos į mūsų susitarimus. Ir mūsų visi sustarimai turi būti pagrista, pagristi tomis pačiomis vertybėmis. Šis bendradarbiavimo sustarimas su Kanada neturėtų mm, kaip nors pakengti CETA susitarimui. Ir dėl to ir prašiau, kad į mūsų komiteto darbotvarkę būtų įtrauktas šis klausimas, kad aiškiai suprastume, kokia yra situacija. Atsimenu paskutinės dėrybas, atsimenu komentarus, kuriuos pateikė tuo metu kolegos. Iš tiesų, Kanada padarė labai didelę pažangą, labai pasistumėjo į priekį lyginant su pradinėmis dėrybų pozicijomis. Kanada yra demokratinė valstybė, jinai saugo, užtikrina žmogaus teisės, tai nesuprantama tada, kodėl jinai ne, nenori pasirašyti sustarimo, kuriame žmogaus teisų nuostatos yra įtrauktos. Mes ES laikomės pagarbos žmogaus teisėms ir bendražmogiškoms vertybėms principų, tai kodėl e, Kanada to negali daryti. Užbaigdama, ponė pirmininkė, kreipiuosi į visus parlamento narius, prašydama kuo kropščiau išstudijuoti šį klausimą ir siūlyti geriausias įmanomas šių e, nuostatų formuluotės. Tada galėtume vėl grįžti prie diskusijų ir apsibriežti savo dėrybinės pozicijas. Tie klausimai iškils turbūt ne vieną kartą ir ateityje, todėl pats laikas turėti bendrą platformą. Dėkoju. Dabar paprašysime kolegos Herberto Ruilo, kuris yra santykių su e, Korejos pusėsalių delegacijos vadovas, pristatyti naujus jau įvykusi Liepos mėnesį vizitą į Šiaurės Koreją. Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ähm, gerne. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš e, mielai jums pristatysiu trumpai mūsų vizitą įvykusi Liepos 15-19 dienomis. Detalesnės informacijos rasite jums pateiktose ataskaitose, galite perskaityti ir jeigu kolegos turi kokių klausimų ar nori daugiau informacijos, tai mielai juos atsakysime arba aš, arba kiti kolegos, kurie su manimi važiavo. Iš viso buvom septyniese. Norėčiau paminėti vieną problemėlę. Mes e, norėjome aplankyti abi Šiaurės Korejos pusės. Tačiau dėl techninių priežasčių mes likome tik Šiaurės Korejoje e, gana ilgą laiką, o Pietų Korejai liko mažiau negu viena diena tai e, sukėlė tam tikrų problemų. Mūsų partneriai Pietų Korejoje nelabai apsidžiaugė, kad tiek mažai laiko mes jiems nepaskyrėme, bet e, labai greitai pasikalbėję telefonu mes e, viską sureguliavome. Vizitas buvo labai įdomus, nes pirmą kartą 2011 metų aukšto lygio delegacija iš ES apsilankė Šiaurės Korejoje. Tai vyko tuo metu, kai Šiaurės Koreja e, išgyvena sudėtingus politinius e, pokyčius. Kai lankėmės e, Šiaurės Korejoje, aiškiai matėme, kad padėtis yra gana įtempta. Šiaurės Korejos brandolinio išpolio grėsmė šia, pietų Korejai buvo gana jaučiama Ir e, mes e, žinome, kad e, įvykiai kai kuriuose kompleksuose akivaizdžiai prie to prisidėjo. Mes norėjome pagerinti savo reputaciją, norėjome pasikalbėti su vietos žmonėmis, bet lygiai taip pat norėjome padėti šiaurės kuriečiams kalbėti su pietų korejiečiais. Du susitikimai įvyko Šiaurės Korejoje buvo labai svarbus. Sutikom labai aukšto rango, su labai aukšto rango pareigūnais. E, Sustikimas įvyko operos rūmose. Su, su, tai yra svarbiausia sustikimų vieta ir parlamento komitetų nariai dalyvavo sustikime. Be to mes savo ruoštus organizavome sustikimą su nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis Pcheniene. Labai įdomu buvo su jais kalbėtis Ir vėlgi mes turėjom e, išgirsti tas pačias problemas, kokias girdėjome neoficialiuose susitikimuose. Tai yra e, brandolinių ginklų programos, kurios turi būti sunduotos, e, dėrybų e, būtinybė, ekonomikos raida. Reikia keisti Šiaurės Korejos politiką, kad e, ji e, pasiektų ekonominės raidos. Mes e, matėme, kas yra atsakingi už tą keistai susiklošusią padėtį. Tai buvo nuolat kartojama, kol mes nepakartojame, kad tas kartojimo ritualas mums nieko nepadės. Lygiai taip pat jis nepadės kurie, šiaurės korėjiečiams. Jų reakcija nebuvo labai puiki, bet vis tik e, gana pozityviai pasikalbėjom. Uh, Be to, mes išreiškėm susirūpinimą dėl paprastų žmonių būsto e, Šiaurės Korejoje. Mes matėme, kiek daug buvo viešųjų pastatų ir kokie jie buvo, bet e, yra to, taip sustruktūrintų visuomenių ir mes žinome, kad taip egzistuoja e, su Kinijos e, atstovai sustikome šešių šalių dėrybose ir jis e, mums sakė, kad Kinija šiek tiek kitaip vertina padėtį negu anksčiau. Ir tai turbūt yra įdomu. E, mes patys lankėmės pirmą kartą o kinai ne pirmą kartą. Ir mes akivaizdžiai matome, kaip pasikeitė kiniečių požiūris, kinų požiūris. E, jie pradėjo reikšti tam tikrą susierzinimą apie, dėl koriečių pozicijos. E, mes e, kartais galvojame, kad Kinė turėtų padaryti spaudimą Šiaurės Korejai. Panašu, kad taip atsitiks. Dar vienas svarbus dalykas – dėrybos su tam tikrą prasme ritualinės dėrybos, ar greičiau gal ne dėrybos, o pokalbiai su uh, aukšto lygio pareigūnais. O įdomiausia mums buvo nevyriausybinio organizacijų atstovai. Sustikome su jungtinių tautų tarnybų darbuotojais, klausime, kokie projektai yra gyvendinami, kiek sėkmingai juos sekasi pritaikyti. Kalbėjome taip pat apie tai, kaip taip tie tarptautiniai projektai e, gali būti naudingi ir kas jais nėra apimta. E, ir mes aptarėme dvi svarbiausias problemas, kurios mums atrodo yra svarbios ir norėčiau jas jums čia paminėti. Pirmiausia, sankcijos. Humanitarnės pagalbos organizacijos susiduria su rimtais sunkumais pervesdamos lėšas. Jos, e, dirbdama Šiaurės Korejoje, negali pasimti e, pinigų iš savo sąskaitų. Jos turi vykti į Kinijos bankus ir uh, iš ten išsimti lėšų. Uh, E, koks tokios sankcijos tikslas, aš net nežinau, niekada tokių dalykų dar nėra buvę. E, gana įdomus e, reiškinys Šiaurės Korejoje. Su europietiškais projektais labai panašiai buvo. Kaip visada matome, kad Europos projektai sukuria tam tikrą kontaktų tinklą. Žmonės tarsi supranta, kad mes nesame priešai, nes Mes patys kartais įsivaizduojame, kad šiaurės koriečiai yra labai atšiaurus. Bet aš įsivaizduoju, kad mes galim kažką tai dar ir daugiau padaryti. Pavyzdžiui, manime, jog reikėtų daugiau dėmesio skirsti maisto pramoniai, maisto tiekimo grandiniai, nes mums rūpėjo ir tokie dalykai kaip e, sveikatos apsauga, mokymas, profesinis sugdymas. Žiūrėjome, kaip ES galėtų prisidėti ir galiu patvirtinti, kad visi ten esantis europiečiai dirba pagal projektus. E, jie yra užmesgę ryšius su Šiaurės Korejos žmonėmis. Ir tokiu būdu jie geriau pažįsta Šiaurės Korejos realią kasdienybę. Aš kartu su daugeliu savo kitų kolegų susidariau įspūdį, kad reikia daugiau dėmesio skirti tokio pobūdžio projektams. Galbūt reikėtų daugiau pasiūlymų kad e, Šiaurės Koreja turėtų daugiau galimybių e, susitikti, dėrėtis, kalbėtis už ES ribų. Mes apie tai kalbėjom ir skubotų išvadų čia nereikėtų daryti. Kitas dalykas, padėtis toje šalyje yra labai bloga ir daug kas galvoja, kad ji dar labiau paprastės. Todėl aš manau, kad mums yra labai svarbu toliau stengtis padėti Šiaurės Korejai. Nors mes e, Pietų Korejoje lankėmės labai trumpą laiką, E, nenoriu per daug ilgai kalbėti ir užimti per daug laiko darbo verkėje, bet Pietų Korejoje mes kalbėjome su užsienio reikalų ministru, susitikome su Pietų Korejos parlamento nariais ir e, matėme, kaip viskas ten buvo tobulai suorganizuota ir pasirenkta mūsų susitikimams. Milžinišką entuzijazmą jautėme. Susitikimuose dalyvavo daugybė žmonių, Ir besikalbant labai aiškiai girdėjome, kiek daug reikšmės jie skiria bendradarbiavimui. Be to, jie labai domėjosi mūsų praktinė patirtimi ir tiesą sakant, man susidarė įspūdis, kad mes iš ES pusės čia galime labai daug padėti. Užsienio reikalų ministras e, mums paliko gana įdomų įspūdį. Jis e, nenorėjo aptarinėti visko, kas yra blogai Šiaurės Korėje su mumis. Jis e, ieškojo temų mūsų diskusijai. E, E, kurios atspindėtų, kad Šiaurės Koreja yra pasirengusi daryti pažangą. Mes e, e, nekalbėjome labai daug apie Šiaurės Korejos klausimą, nes karinė atsakomybė savaime turbūt suprantama yra tema, apie kurią labai daug, kurią labai daug negalime kalbėti. Na, o šiandien čia Briuselėje susitikau su Pietų Korejos ambasadoriumi. Šiandien arba rytoj bandysime užmėgsti daugiau santykių. Jau šiandien, tiesą sakant, nemažai padarėme. Pietų Koreja labai uoliai siekia tarptautinių įmonių atvykimo į, jo, į, į jos teritoriją. Jas mano, kad tai padėtų stabilizuoti padėtį. Kitą savaitę Šiaurės ir pietų korejiečiai e, organizuos šeimų susitikimus. Tokie nedideli susitikimai, kurie iš tiesų yra labai svarbus ir kurie vyksta. Taigi šiokių tokių poslinkių yra. Šiaurės Koreja skirta yra nuo išorinio pasaulio. Ir jeigu jums labai įdomu išgirsti, tai galiu patvirtinti, kad daug santykių ir stiprių santykių turėti reikia. Baigdamas aš galiu pasakyti, kad Šiaurės Korejos atvažiuos ambasadorius kitą savaitę čia. Ir taip pat Strasbūrė. Mes su juo susiksime, jeigu kas nors norėtų, tai tikrai nesunku yra tą padaryti. E, mes e, manome, kad tokie sutikimai yra vertingi, būdami ten gavome nemažai vertingos patirties. Aš pats nelabai mėgstu keliauti, bet džiaugiuosi, kad šį kartą ten važiavau, nes e, ta kelionė tikrai buvo vertinga investicija. Ponas Robertas. I'm, I'm grateful and fascinated by the report that uh, Heroil has given us. Uh, and it pirmininkė. Man buvo labai įdomu išklausyti jūsų, bet mums, kurie negalėjome nuvažiuoti į tokias įdomias šalis, kyla labai daug klausimų. E, taigi dabar mano tokie klausimai. Pirmiausia, ar jūs patenkino tas vizitas, ar galėjot pamatyti viską, ką matėte, nes e, kiek e, mes žinome, Šiaurės Koreja neturi rep tokios reputacijos pasaulyje, kad atvirai viską rodytų. Kitas dalykas, neseniai per BBC televizijoje uh, mačiau uh, E, tokią laidą, kurioje slaptąją kamerą buvo nufilmuota daug e, dalykų Šiaurės Korėjoje, kurie šiaip nebūtų rodomi visuomeniai. Ir aš mačiau, koks ten yra milžiniškas skurdas, kaip žmonės vadauja. Taip pat e, pakankamai akiai nemalonios buvo sąlygos kalėjimuose. Dar vienas dalykas. Žinome, pastaruoju metu kokia grėsmė kyla, pavyzdžiui, iš Šiaurės Korejos pusės, kai jie grasina, pavyzdžiui, kad e, smoks Junktinėms Amerikos valstijoms ar panašiai. E, ar įžiūrėjote kažką panašaus, ar kariuomenė apie tai, ką nors kalba? Ir galiausiai klausimas, ar jūs ir delegacijos nariai pripažintumėt, kad e, tai, kad Šiaurės Korejiečiai visiškai nežino, kas dedasi pasaulyje, yra gerai, ar tai yra siaubingas dalykas? Also das war, äh... Prašau. Ponas Royal. Aš tikrai jokių paslapčių čia ne, neišduodu. Situacija baisi. Mes negalėjome pamatyti tai, ko norėjome. Žinoma, kad ne. Sustikome su nevyriausybinėmis organizacijomis. To net ir netikė, nesitikėjome. Bet e, susidūrėme su Šiaurės Korejos vyriausybės idėjomis, bandymais e, sujaukti mūsų programą. Na ir įdomus buvo mūsų kolegų, kurie vyko ten antrai kartą įvertinimas. Aš tai pirmą kartą važiavau. Jie sakė, kad šiek tiek atviresnė valstybė, nes žmonių su mobiliais telefonais net buvo galima matyti. O anksčiau taip tikrai nebuvo buvo gan gerai apsirengusių žmonių. Gal tai buvo iš e, valdžios, atst... valdžios e, sluoksnių. Bet skurdas didžiulis, tiesa. Būstas, kur niekas nie, iš europiečių nenorėtų gyventi. Tačiau man įdomus pasirodė skirtingas vertinimas tų, kurie jau ten lankėsi ne pirmąjį kartą, jie sakė, kad šiek tiek atviresnė valstybė, šiek tiek pokyčių matome, daugiau automobilių gatvėje, gatvėse, nes anksčiau buvo gatvės, automobilių nebuvo, modernių fabrikų, automatizuoti gamybiniai procesai. Viskas daroma tokiu greičiu, kad, na, gal net ir auto, automatizuotų sistemų ten nereiktų greičiau būtų galima apskarankomis padaryti, bet na, vis, vis tiek. Uh, matėme tų automatinių procesų. Žvelgiant pro langą, faktiškai buvo galima matyti karybius tiesiog žygiuojančius vos ne viešbučio kieme. Taigi kariškių matome visur. Na ir mums svarbiausia užtikrinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, kad jos atliktų savo darbą. Ir bet kokios papildomos iniciatyvos, ar kartu su Europos šalimis, ar su amerikiečiais būtų naudingos. Nes iš ties įmanoma atverti tas bendravimo duris, kažkaip kalbėtis su žmonėmis. Negalime taip atstumti žmonių nuo pasaulio. Mes ir Europoje juk to matėme. Uh, netgi kai jie pareikalavo, kad mes atiduotumėme mobilius telefonus, mes pasakėme, ne, čia juk vis tiek jie neveikia, tai kam, kam juos atiduoti? Ir mes atsisakėme atiduoti tuos mobilius telefonus ir jie daugiau nereikalavo iš mūsų. Na ir visuomet kaltina kitus, jie kaltina japonus, pietų koriečius, amerikiečius. Ir kai taip kalbama, tai net nėra prasmės kažkaip tęsti tas diskusijas. Tiesiog mes pasakėme, mes galime padėti jūsų žmonėms. Kodėl žmonės pietų Korejoje gyvena taip daug, tiek, daug ger, tiek geriau, taip žymiai geriau negu kad jūs ir ką mes galime padaryti, kad, kad padėtumėme jums. Taip pat, ką, ką reikalinga padaryti, kad gyvenimas pagerėtų. Šiaurės Korejos politikams teigiame, kad na, jūs galite pritraukti investicijas ir, ir, ir ir pagerinti gyvenimą, bet jeigu užsidarysite visiškai, tai nieko nebus. Buvo žmonių, kurie visai ne, neatsakė mūsų klausimus, kai mes juos iškėlėme, bet mums susidarius viską, jie suprato, ką mes jam norėjome pasakyti. Pirmininkas. Galiu jūs patikinti, kad tada, kai 99 metais lankiausi tenais, tai tikrai dabar šalis yra kur kas atviresnė ir 99 tai mobilių telefonų tikrai ten nebuvo. Uh, ir mes juokavome, kad buvo du kanalai. Kimas Sung, o antras kanalas, kur sakydavo, <laughs> persijungite į pirmąjį kanalą. Taip pat buvo daug daugiabučių, neapgyvendintų. kurie laukia pietų koriečių po susivienimo. Panas Montpaldi. Uh, Aš, vertindamas Šiaurės Koreją, manau, kad patys e, Šiaurės koriečiai laikosi visiškai skirtingos mąstysenos. Lygnant su bet kokia Europos valstybė, pas juos yra autoritarinis režimas, bet jisai kitoks nei bet kur kitur. Jie buvo daugelį metų doktrinu, indoktrinuojami ir jiems buvo plaunami smegenys ir jie įtikėjo tuo, kas buvo jiems pasakyta, nors tai, kas jiems buvo pasakyta, yra sunkiai tikėtina mums. Ir aš manau, kad tai yra didžiausia problema pasauliui su Pietų Koreja, prieš, atsiprašau, su Šiaurės Koreja, priešingai nei kitos uždaresnės šalys. Vis tiek yra kažkokiu tai būdų užmėgsti kontaktą, keistis nuomonėmis, keistis e, idėjomis e, su kitomis šalimis, o Šiaurės Korejoje tas sunkiai tikėtina kai yra užmesgamas kontaktas su veikėjais iš išorės, tai vyksta tik esant specialioms aplinkybėms, kaip visi puikiai žinome. Taip pat galiu pasakyti, kad pastaraisiais metais situacija šiek tiek pagerėjo, bet labai nedaug. Kinija tikrai neturi tokios įtakos, kaip kad mes įsivaizduojame Šiaurės Korejai. Šiaurės Koreja visiems, kas ten lankėsi, yra ypatinga valstybė, šalis, tiek ypatinga, kad mums nesudėtinga suvokti, kas ten vyksta, kas jų galvose. kai kalbame apie milijono žmonių armiją, aš manau, kad čia tik dalelė, nes visi šiaurės koriečiai yra kar kariškiai. Kiekvienas šiaurės korejietis ir korejietė yra kariškis arba kariškė. Taigi, kai kalbame apie didžiausią armiją, turime suprasti, kad visi atlieka karinę tarnybą vienokiu ir kitokiu būdu. Jų mąstysena ir siekis yra suvienyti Koreją, bent jau tą jie tikina, taip jie tikina, taip jie teigia, tuo yra įsitikinę. Ir tai matyt pati sudėtingiausia situacija. Ir tai žinoma yra milžiniška milžiniškas uždavinys, nes pakeisti neįmanoma visų koriečių mąstymų. Ačiū. Ponas Royal jau turėtų išvykti, bet ponas Tanokas dar nori pasisakyti, tai gal ponė Royal dar tris minutės. Ačiū, pirmininkė, norėčiau užduoti klausimą kolegai iš Malto, socialistui. Visi žinome, kad e, tai yra totalitarinis, stalinistinis režimas, kuomet yra plaunami smegenys žmonėms ir jaunasis lyderis, jo partneris neseniai buvo jam įvykdyta mirties bausmė. Partneriai buvo atlik, atlikta mirties bausmė ir panašiai. Taigi, taigi, kaip jūs galite patikinti, kad nėra vykdoma, kaip gali būti nevykdoma propaganda. Aš nevykstu į tokias valstybės dėl to, kad jos vis tiek bando laikyti savo valdžios ir taip atmesti vakarų e, šalių e, mąstymą. Ir kaip Jūs manote, tokie e, vizitai yra naudingi koriečiams? Ponas Royal, visuomet savo turite užduoti tą klausimą, aš pateiksiu, pakomentuosiu vieną jūsų patiktą pavyzdį. Šiaurės Korejos ambasadoriui aš e, parašiau laišką ir pasakiau, paklausiau, kodėl buvo nužudyta ir ar tai tiesa. Nes mums nebuvo pateiktas atsakymas šį klausimą ir aš norėčiau sužinoti, kaip į tą raštą atsakys Šiaurės Korejos ambasadorius. Man susidarė įspūdis po tos kelionės, kad buvo teisinga ten nuvykti, nes tai padeda, bet padeda labai nedaug. Tai yra toks nedidelis indėlis. Aišku, šiaurės koriečiams tai nėra jau labai didelė pagalba, tas apsilankimas. Pirmininkas, ačiū. Jeigu jau turite išvykti, mes jūs jau paleidžiame, o dabar perėmėme prie kito klausimo, tai yra žmogaus teisų padėtis Sahelio regione. Ir dabar kviesiu poną Tenoką, kuris yra pranešėjas. Pasisakytų. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip dauguma komiteto narių žinom, mano Sahelio regiono pranešimas nebuvo lengvas, nebuvo nekontroversiškas, tai kad vakarų Sahara, kuri sudaro ketvirtadalį pranešimo, 95 procentus dėmesio gavo ir e, lobizmo veiklos. Tai reiškia, kad šiame parlamente iš tiesų vyrauja stipri nuomonė ir labai ginčytinas ir skaldantis yra šis klausimas. Taigi prieš pat, pat, pat, aptariant pakeitimus ir kompromisus, aš norėčiau pasakyti, kad yra daug dezinformacijos ir aš norėčiau šiam komitetui paaiškinti, kaip šis pranešimas buvo rengiamas. Pirmiausia, kokia yra mano pozicija dėl vakarų Saharos. Ji buvo nuoseklė eilę metų, kalbant apie Saharavių teisės į saviraišką pagal jungtinių tautų procesą, laisvai ir e, apsispręsti. Ir Nežinau, koks yra, gal, gali būti galutinis teritorijos statusas, tačiau laikausi savo žodžio, savo nuomonės, niekuomet vakarų Saharos nenorėjau įtraukti į pranešimą ir kai pirmiausia priemiau autorystę, supratau, kad bus kalbama apie visą Sahelio regioną, tačiau galiausiai tapo visiškai aišku, kad vakarų Sahara visuomet turėtų tapti šio pranešimo dalimi ir socialistų pirminis pasiūlymas buvo aptarti žmogaus teisų patirtį tik vakarų Saharoje, kaip atskirą pranešimą parengti. Galiausiai pasiekėme kompromisą, aptarėme žmogaus teisų padėtį vakarų Saharoje Sahelio regione, tačiau buvo pakeista prieš mano valią į Sahelio ir vakarų Saharos regioną ir buvo taip išplėsta apriptis. Po užsitęsusių dėrybų ir kitų pavadinimų galiausiai buvo nuspręsta palikti tokį pavadinimą Sahelio regionas, o vakarų Sahara būtų įtraukiama į pranešimo tekstą. Tai buvo patvirtinta Rafeto valdyboje ir komitetų pirmininkų konferencijoje ir galiausiai pirmininkų sueigoje. Taigi priešingai nei tai, tai, ką, ta, ta, tai ką sakė kai kurie prane, e, nariai, nepaisant to, kad buvo ignoruojama pirmininkų sueiga, aš vis tiek pateikiau šį pranešimą ir aš tikiuosi, kad tai bus naudingas dalykas, nes vakarų Sahara yra labai retai įtraukiama į diskusijas apie Sahelio regioną, tačiau saugumo ir žmogaus teisų aspektu tai buvo klaida ir kaip generalinis sekretorius balandžio mėnesį pasakė, konfliktas turi būti išsprendžiamas laikantis platesnės Sahelio regiono strategijos. Kalbant apie vakarų Saharos stabilumą, tai yra neigiama įtaka Saheliu ir priešingai. Ir šiame komitete dažnai teigiame, kad žmogaus teisės ir saugumas yra susiję dalykai. Neramumai vakarų Saharoje ir stovyklose auga grėbiamasi smurto ir tai iš tiesų atneša žalingų padarinių. Taigi panašu, kad ši pasaulio vieta žlunga. Na ir aš norėčiau aptarti penkias valstybės, kurios patenka ES Sahelio regiono strategiją ir tinkamai nušviesti ten esamą situaciją. Pranešime, aišku, daug kalbama apie nelaimingą įvykį Malyje, vakarų Afrikos valstybę, kur, kur buvo anksčiau politinio stabilumo ir atitinkama buvo relatyvi taika eilę metų. Na ir nors esame šiek tiek atsargiai optimistiški, tačiau tikėdamėsi, kad krizė jau baigėsi, bent jau blogiausia jos dalis, bet ji dar negalutinai baigėsi. Yra daug perkeltų asmenų, pabėgėlių, kurie tikisi grįžti namo. Sutaikinimo procesas turi prasidėti, kalbantis su įvairiomis bendruomenėmis, ir eilę dešimtmečių buvo atitinkamų pasipriešinimų ne tik Malija, bet ir visame regione. Sutaikinimas nebus įmanomas be atgrasos. Malį reikia vertinti kaip sėkmės, teismų institucijų sėkmės prototipą. Per daž, perdėm dažnai Sahelio regionas karo nusikaltimai, nusikaltimai prie žmoniją buvo nebaudžiami. Šiame regione senegaliečiai, čediečiai, ir taip pat nusikaltimai Malija turi būti ištirti, nepaisant Situacijos Malija ir nebaudžiamumo Malija aš bandžiau pranešime akcentuoti, kad reikalinga nuosekli strategija visam Sahelio regionui, kad būtų išteiškinta, kokia yra situacija su žmogaus teisėmis, kad būtų kovojama su religinė radikaliz radikalizacija, priekyba žmonėmis, ginklais, narkotikais, ypač kalbant apie gabenimą didžiaisiais magistraliniais keliais ir taip pat, kad būtų stiprinama valdysena, atskaitomybė ir valstybės atsakomybė. Pranešime taip pat kalbama ir apie valdžios decentralizavimą ir pilietinės visuomenės įtraukimą. Galiausiai kalbėjau apie moterų padėtį, apie moterų lytinį apipjaustimą, privar, prievartinės e, vedybas, vergovės apraiškas, aišku, tai yra ginčytinas klausimas, Mauritanijos valdžia tai neigia. Kompromisiniuose pakeitimuose, kur kalbame apie penkias Sahelio regiono valstybės, dėrybos čia vyko dėl kompromisų gan sėkmingai, susitarėme su pagrindinėmis politinėmis frakcijomis ir daugelį kompromisų pavyko mums įtraukti įvairius, įvairių frakcijų pakeitimus. Dėkoju kolegoms už konstruktyvų indėlį ir kompromisus. Tas skyrius, kur kalbama apie vakarų Saharą, yra pe, tikrai dar sudėtingesnis. Bandėme pasiekti kompromisų, kurie, kuriuos tenkintų įvairių politinių frakt, frakcijų kolegas. Ir pradžioje mums pavyko, tačiau galiausiai nepavyko patenkinti visų. Ir po dėrybų dauguma kolegų dėja dabar pareikalavo atsis, atsisakė šių kompromisų. Šešėlinių pranešėjų susitikime mes kalbėjome apie tuos kompromisinius pakeitimus ir žodinius pakeitimus, dėl jų balsavome, bet panašu, kad bus ketinama balsuoti prieš visus kompromisus dėl procedūrinių priežasčių. Suprantu, kad ne visi pakeitimai bus atspindėti galutiniuose kompromisuose. Kolegos gali bet kuriuo atveju teikti savo pakeitimus ir aš ketintą padaryti, nes yra tam tikrų faktinių pakeitimų, pavyzdžiui, kiek valstybių narių pripažįsta SDR A. Ten yra net, netikslus skaičius pateiktas. Pagrindinė pranešimo tema yra įtraukti vietos veikėjus siekiant stabilumo, saugumo, žmogaus teisių užtikrinimo. ES turi atitinkamą misiją Malyje, taip pat Sahelija ir Nigerė. Tačiau žmogaus teisės nepatenka į Sahelio regiono strategiją ir tikimės, kad šis pranešimas prisidės prie to, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos ir aš tikiuosi, kad pranešimas bus tinkamas indėlis. Jeigu suvienysime savo nuomonės dėl vakarų Saharos ir pozityviai galėsime įtakoti situaciją bent jau šiek tiek, tuomet galėsime šiokios tokios sėkmės pasiekti siekdami e, saugumo visam regionui. Ta, please. E, dėkoju. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos e, parlamentarai, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti ponui Tenok už puikų pranešimą, kuris labai išsamus ir įdomus. Mes e, bendradarbiaudami galėjome keistis savo nuomonėmis, mums pavyko parengti kompromisinius pakeitimus. Noriu pasakyti, kad šis pranešimas savo iniciatyva yra labai svarbus mūsų komitetui. Čia mes kalbame apie pasaulio regioną, kuris yra dažnai užmirštomas ir izoliuotas. E, penkios valstybės, kur yra 72 milijonai gyventojų, daugelis kurių e, badauja, tai yra 2 milijonai vaikų, kurie užkrėsti AIDS E, taigi Europa turi skirti didesnį dėmesį šiam geografiniam rajonui, kur geopolitinė padėtis yra tokia nestabili. Aš labai gailiuosi, kad šios problemos nebuvo pakankamai paminėtos šiame e, pranešime. Moterų sveikata, priverstinė santoka arba kai mirusio vyro žmona e, ištekinama už brolio smurtą šeimoje Čadė, Malija, Mauritanijoje. Visi šie dalykai yra kasdieninio gyvenimo dalis. Aišku, e, pranešimas yra geras, bet dar yra dalykų, kuriuos turėtume paminėti, turėtume paminėti ir konkrečias priemonės, kurių būtų galima imtis, kad situacija pagerėtų. Čia aš esu pasirengęs e, pateikti savo pasiūlymų. Mūsų, manyčiau, kad šio pranešimo e, nėra, šis pranešimas nėra vienodai e, paskirstytas visam šiam regionui, ypač turiu galvoje dešimt paskutinių pranešimo punktų. Sahara ir vakarų Sahara ir žmogaus teisės. Šie dalykai minimi pranešime, bet čia turėtume kalbėti ne tik apie vakarų Saharą, bet apie visą Saharos regioną. Mhm. Saharai dėl kai kuriom Saharai e, norėčiau dėl to atkreipti parlamento narių dėmesį, kad uh, E, visam Saharos regionui yra artimos panašios problemos kaip Sahelio regionui ir turėtume e, stengtis kaip nors taip reaguoti. Šešėliniai e, pranešėjai gali pasakyti, kad ponas Stanok atliko puikų darbą iš virš 300 kompromisų, virš 300 pateiktų pakeitimų parengdamas uh, apie 80 kompromisinių pakeitimų, bet aš asmeniškai 32 ir 36 kompromisinio pakeitimo negaliu priimti. 32 kompromisas kalba apie apsisprendimo laisvę, apie sahravių e, apsisprendimo laisvę, tam aš nepritarčiau. Toliau 36 kompromisas. Kal, kalbame apie žvejybos susitarimą tarp ES ir Maroko, nemanau, kad tokį komercinį susitarimą, e, kuris bus, dėl kurio bus persiderama, reiktų minėti šiame pranešime. Dėkoju, ponė Tanok, už atliktą darbą. Džiaugiuosi, kad galėjau dirbti kartu su jumis, su kitais kolegomis. Ir užbaigdamas norėčiau padėkoti visiems padėjėjams, kurie aktyviai dalyvavo šiame darbe. Dėkoju. Dabar ponas Radlakė. I just heard the com last comments. Tik galutinį, tik paskutinį e, komentarą Sahelio regiono pranešimui galėjau išgirsti. Tas pranešimas apima ir vakarų Saharą. Tai yra geras, subalansuotas pranešimas. Norėčiau šiek tiek pateikti komentarų apie vakarų e, Saharos regioną ir apie kai kuriuos ne visai proporcingus šio pranešimo momentus. Pirmiausia, buvo tikimasi, kad Sahelio regionas bus atskirtas nuo vakarų Saharos, kad tam bus du atskiri pranešimai, o galiausia buvo apsispręsta iš tų dviejų pranešimų parengti vieną, nors mano frakcija mm, visą laikės nuomonės, kad turi likti du pranešimai – Sahelio regiono ir Vakarų Saharos regiono. Ir aišku, kad Vakarų Saharos regionas turėtų turėti atskirą pranešimą. Ne tik dėl to, kad jis apžvelgtų žmogaus teisų padėtį, bet ir e, kitus e, klausimus susijusius su situacija šiame regione. Nežinau, ar dar yra kažkiek laiko, bet tikiuosi, kad mes rasime laiko e, parengti pranešimui, kuris būtų skirtas tik tai vakarų Saharai. Noriu pasakyti, kad mūsų diskusijos siekiant kompromisu vyko konstruktyviai. Ponas Tanokas sugebėjo labai puikiai suderinti skirtingas pozicijas. Aš esu šiek tiek nusivylęs to, ką dabar tik sakė e, ponas Ruata, kad EPP nepritars 32 ir 36 kompromisiniam pakeitimam, nes mes Strasbūrė visą rytą skiriame kompromisų rengimui. Ir aš maniau, kad EPP frakcijos komisija, EPP e frakcijos pozicija jau Strasbūrė buvo aiški ir tada regis e, nebuvo prieštaraujama EPP vardu e, tam apsisprendimo teisės klausimui ir susitarimui, žvejybos susitarimui tarp Maroko ir Europos Sąjungos. Visi žino, kad socialistai visuomet pritarė ir visuomet rems vakarų Saharos mm, gyventojų apsisprendimo teisę. Mes nepritartume tam, kad pietinėms provincijoms būtų suteikta autonomija. Mes manoma, kad tai yra tik tai būdas apeiti pagrindinį klausimą, kad gyventojai tie mm, gyventojai turi teisę patys apsispręsti, kokios valstybės jie nori. Jo lab, kad tą pabrėžė visos tarptautinės organizacijos, jungtinės tautos, Europos parlamentas ne vieną kartą yra sakęs, kad vakarų E, Saharos e, žmonių apsisprendimo teisę visuomet remia. Kitas klausimas - Maroko ir ES žvejybos susitarimas. Kiek aš atsimenu, dėl to buvo balsuojama praėjusiais metais. Šis susitarimas buvo atmestas didelę balsų daugumą. nes mm, šis sustarimas yra visiškai neteisingas ir prieštarauja tarptautiniai teisiai. Pažiūrėsim, kaip Strasburgė vyks galutinis balsavimas, ar parlamentas irgi parodys tokį pat ryštą. Pažiūrėsim, kaip elgsis EPP frakcija. jei kitos e, frakcijos atsisakys jau tų kompromisų, kurie buvo, dėl kurių buvo sutarta, tai mes tada irgi atsisakysime, e, pasitrauksime iš 41 kompromiso. Dėkui. Sis Weber, please. Labai ačiū, ponė Weber. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau asmeniškai padėkoti pranešėjui už padarytą darbą. Ir aš taip sakau ne dėl to, kad noriu būti maloni ir mandagi, bet iš tiesų manau, kad jis labai gerai padirbėjo. E, dėl dviejų dalykų. Šis pranešimas pristato padėtį dabar. Taigi Kalbame apie žmogaus teisų padėtį Sahelių regione. Ir šiuo požiūriu pranešėjui pavyko e, akcentuoti dalykus, kurie yra nepaprastai svarbus. Ir ES strategijose jų nerasime. Taigi tuo požiūriu aš manau, kad tai, ką jis padarė su savo pranešimu ir e, tai, kas surašyta pakeitimuose atitinkamai, E, žmogaus teisų padėtį Sahelio regione aptarė labai gerai. Kita vertus, kaip e, jau tikėtasi, vakarų Saharos klausimas yra labai kontroversiškas ir svarbus, ta prasme, kad daugelis kolegų labai e, skirtingų ir tvirtų pozicijų laikosi. Nelengva, beveik neįmanoma yra tas pozicijas suderinti. Nepaisant to, mums pavyko pasiekti, rasti nemažai kompromisinių pakeitimų, kurie pademonstravo pranešėjo atvirumą ir norą e, sutelkti kuo daugiau Europos parlamento narių, e, kad šis pranešimas būtų paremtas. Kai kuriuos iš kompromisų parengti buvo gana sunku, Strasbūrė įvyko keletas susitikimų vienas po kito, konsultavomės, tarėmės, nelabai lengva buvo dirbti su kai kuriais kolegų, bet to e, įvyko kitų dalykų laikui einant. Alde frakcija stengiasi prisidėti prie kompromisų, juos paremti. Nepaisant to, aš turiu pasakyti, kad mes vis tik nepasirašysime po 36 pakeitimų, kadangi mes norėjome kompromiso be e, galutinio sakinio. Dėl paskutinio sakinio mes prašome, kad būtų leista balsuoti laisvą valią. E, buvo pasakyta, kad to negalime padaryti, bet nes mes atsisakome viso pakeitimo. Ir po to, žinoma, dėl kiekvieno pakeitimo balsuosime atskirai. Na, tai pasakiusi vis tik aš galiu pripažinti, turiu pripažinti, kad negaliu nuspėti, koks bus mūsų frakcijos narių balsavimas. Nes žmonės turi savo nuomonės. Aš įsivaizduoju, kad visose frakcijose tokia pat padėtis. Gaila, kad taip yra. Manau, kad e, būtų gerai Europos parlamentui turėti aiškesnę poziciją ir jeigu ne vienbalsiai, tai bent jau tam tikrų konsensusų tam pritarti. Tačiau e, kol kas tai yra neįmanoma, reikės palaukti, kad e, suprastume kaip susiklostys balsavimas. Taigi balsuosime ir pamatysime, kas paskui įvyks plenarnėme posėdėje. Labai ačiū, ponė Nilsen. Voilà. Oui, merci. Donc, comme les... Ačiū. Kaip ir kolegos, aš norėčiau pasakyti, kad mūsų nuveiktas darbas su panu Tenaku E, vyko labai sklandžiai, labai geromis sąlygomis. Ponas Tenok ir kiti kolegos e, buvo pasirengę bendradarbiauti. Strasbūrė dar papildomų posėdžių buvo suorganizuota, kad šį pranešimą galėtume aptarti. Tai labai gerai. Aš esu santykinai patenkinta šiuo pranešimu. Aš laikausi nuomonės, kad mes galėjome įtraukti keletą svarbių dalykų dėl, pavyzdžiui, paveldėtos vergovės E, taip pat buvo klausimų susijusių su moterimis, reprodukcinė sveikata, visą tai buvo neįrašyta į pranešimą, aš apgailestauju, aš esu iš e, moterų ir lygių galimybių komiteto ir apgailestauju, kad tokie dalykai nėra įrašyti. Bet iš pranešėjo pusės aš jaučiau realų norą pasiekti susitarimą tarp skirtingų frakcijų atstovų. Ir iš tiesų šiuo požiūriu aš dėkoju ponui Tanakui. E, dėkoju už tai, kaip jis organizavo darbą. Taip pat aš galėčiau pakalbėti dėl to, apie ką jau kalbėjo ponas Arlaki. Mes e, e, pritarėme pozicijai dėl e, sahelių žmonių apsisprendimo teisės, kaip ir žalieji mes tokios pat pozicijos laikomis dėl vakarų Saharos. Šis pranešimas, aš manau, jau yra pakankamai geras Manau, kad visi mes esame iš dalies patenkti dėl to, kad pavyko parengti tokį pranešimą, bet kodėlgi negalėtume parengti atskiro pranešimą skirto tik tai vakarų Saharai, nes e, šiame pranešė didžioji dalis teksto yra skirta Sahelių regionui, bet reikėtų turbūt labai gerai, kad mes padirbėtume ir apie vakarų Saharą, nes čia galėtume labai daug pasakyti, labai daug klausimų galėtume uh, iškelti susijusių teisę, tarptautinę teisę, žmogaus teisėmis. Aš manau, kad ateityje galėtume sukurti naują pranešimą apie vakarų Saharą. O kol kas mane tenkina padarytas darbas, jau ir tai yra neblogai, manau, kad rezultatas yra pakankamai geras. Dėl 41 e, kompromiso aš teiksiu pakeitimą žodžiu. 41 kompromisui teiksiu pakeitimą žodžiu. Tiek aš norėjau pridurti. Ačiū. Much, Labai ačiū, pana Šulc. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų šešėliniai pranešėjai Vilis Maris ir Kritin Beržar šiandien čia negali atvykti, todėl jie paprašė, kad aš e, perteikčiau jų pastebėjimus apie šį pranešimą. Jie nori padėkoti pranešėjui už labai nuoseklų išsamų darbą, e, sprendžiant tokį sudėtingą e, klausimą. Be to yra E, dėta daug pastangų siekiant kompromisų ir panašiai. Aš noriu padėkoti tiems kolegoms, kurie, e, pra, kurie bando suprasti šį pranešimą ir kurie norėjo pasisakyti dėl saheliečių, saharavių e, apsisprendimo teisės. Šis pakeitimas turėtų būti išlaikytas. Mes suprantame, kaip svarbu buvo išlaikyti šį pranešimą. E, aš turbūt neturiu detalių pristatinėti, jūs kolegos visi puikiai žinote, kaip kas buvo. Mes e, turėtume aiškiau ir e, konkrečiai aprašyti esamas sąlygas. Aš norėčiau pateikti tris pavyzdžius, kurie rodo, kad reikia grįžti prie tikslesnės formuluotės, negu kad yra parašyta tarptautinėse tekstuose H pastraipa E, žinoma, jungtinės tautos e, savo rezoliucijoje numeris 35, kuri buvo priimta 80 e, metų lapkričio mėnesį, protestavo prieš Sahelio okupaciją. Ir Aš manau, kad mes turėtume labai aiškiai išreikšti savo poziciją. Ta pati galime pasakyti apie aštuntąją pastraipą, yra apie. A. E, H pastraipą ir čia mes pasakome, e, kad nei Marokas, nei kitos valstybės nėra pripažinusios e, savo administracinių teisių šiuose teritorijuose. Čia turėtume laikytis konkrečių tarptautinių mastų priimtų formuluočių. Norėčiau pabrėžti, kad tie e, prašymai, tie pasiūlymai e, būtų gerai, jeigu būtų surašyti atskiroje, e, atskirame dokumente apie vakarų Saharą. Būtų gerai, jeigu mes tą padarytumėm komitete kuo greičiau. Please. Ačiū, ponė Neiks. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti kolegą Tanoką, kur nuomonės mūsų dažnai nesutampa. Bet šiuo atveju aš norėčiau pasveikinti atlikus e, puikiai darbą, nes e, kalbant apie Sahelio regiono penkių šalių žmogaus teisų padėtį, ten yra situacija sudėtinga. Ir e, vakarų Saharos klausimas kaip parodė dar kartą šios diskusijos, yra ypač jautrus. Taigi aš tikrai visiškai sveikinu ir, ir pritariu jo atliktam e, darbui, nes darbas buvo labai sudėtingas. Aš daugiausia norėčiau kalbėti apie vakarų Saharą. Daugelis jūsų žinote, kad esu susipažinusi puikiai su Maroku, šią šalį gerai išmanau. Esu susipažinusi gerai su padėtimi šioje šalyje. Ir labai svarbu yra tai, kas yra ir atspindėta pranešime, būtent, kad reikia primiktinai reikalauti, jog būtų surastas sprendimas šiam konfliktui. Be jokios abejonės konfliktas egzistuoja ir labai svarbu ieškoti sprendimo. Taip pat žinome, ir jeigu teisingai prisimenu, visai neseniai e, šiame pranešime yra apie tai užsiminta, būtent, kad ne, ne vien tik tai Saharavė ir mar, marokiečiai dalyvauja šiame konflikte, yra ir trečiųjų šalių. Aš žinau, kad yra manančių priešingai, bet aš manau, kad Alžyras irgi yra įsitraukęs į šį konfliktą. Nuo pat pradžių yra bandoma užkirsti kelią sprendimui. Dabar koks įmanomas sprendimas? Aš manau, pirmiausia, reikia įvertinti faktus. Ir čia pora pastabų. Viename iš kompromisų yra minima 13 aukų po to, kai buvo evakuota laikina stovykla vakarų Saharoje. Ne, mes neužsiminame apie tai, kad 13 tų aukų yra Marokos, Maroko saugumo tarnybos atstovai, tai yra policininkai, kurie faktiškai buvo nužudyti. Tai yra normalus, yra akivaizdus faktas. 36 kompromise mes primename, kad Europos parlamentas atmetė laikiną žuvinkystės susitarimą. Tiesa, tačiau faktas yra tas, kad nebuvo įrodyta, kad šis susitarimas užtikrins, bus naudingas Saharadams. Vienintelis motyvas, kodėl buvo atmestas šis laikinas susitarimas ir būtent ir buvo šis. Ir aš dalyvau diskusijose ir buvo minėtos ir kitos priežastys, būtent, kad žuvinkistės komitetas nebuvo patenkintas tuo, kaip komisija atsakė arba neatsakė į uh, komiteto užduotus klausimus ir taip pat tai, kad pranešime būtų skirti tiems metams, kurie jau baigės, baigsis už keturių savaičių. Taigi, šiame pranešime kalbama apie tai, kad parlamentas atmetė žankistės susitarimą kur dėrybos dar vyksta ir nėra aišku, koks bus dėrybų rezultatas, man tai nėra priimtina ir dėl šios priežasties mes ir nepritarėme šiam kompromisui ir aš manau, kad pirmiausia mes turime kai, rekome, kai mums siūlomas tekstas, kuris nėra visiškai aiškus, tai mums nėra priimtina arba nėra tikslus. Taigi aš m, mm, tikrai noriu pasveikinti Čarlzą Tanuką, kuris atliko puikų darbą, tačiau visi šeši, šešėliniai pranešėjai irgi prisidėjo prie šio darbo, nes tos frakcijos nesutarė šiuo klausimu. Šešėliniai pranešėjai būtent sugebėjo kažkaip diplomatiškai elgtis ir jiems pavyko pasiekti neblogą rezultatą. Aš įsivaizduoju, kad ir sekretoriato darbuotojai, personalo nariai iš tiesų irgi daug prisidėjo tam, kad būtų puikiai atliktas šis darbas. Taigi dėkoju. Ačiū. E, ponas Panzerį. Grazie, Presidente. Mi associo anch'io a aplauso. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti Čazą Tenuką, atlikus šį darbą, kuris mano vertinimu yra labai geras, nes kalbame apie tas problemas, kurios yra susijusios su Sahelio regionu ir pagrindinė tema čia yra, aišku, žmogaus teisės. Šios problemos e, susijusios su kitomis platesnėmis problemomis, e, aktualiomis visam regionui, tai yra saugumo e, problema ir saugumo problema aktuali visoms valstybėms ir žinoma šiuo atveju ir Europai. Dabar labai trumpai norėčiau pakalbėti apie vakarų Saharą. Buvo išsakyta e, daug nuomonių, bet, na, nuomonės buvo įvairios, o plenarinėme posėdėje mes visi turėsime galimybę aptarti e, šį klausimą. Aš nenorėčiau nieko vertinti, bet išsakyti tokią bendro pobūdžio pastabą. Būtent, kad šis Europos parlamentas tikrai negali kalbėti šiuo klausimu, nes situacija yra įstrigusi ir tie, kurie pasisako už Saharavių e, e, norą į saviraišką, yra tokių, kurie pasisako prieš tokią Saharavių teisę. Taigi yra labai sudėtinga pasiekti kompromisą. Ir bus sudėtinga, jeigu mes neatsakysime savo pirminės nuomonės. Ir tokiu būdu iš tiesų nieks nebus padaryta dėl jungtinių tautų rezoliucijos, nes pažangos nepasieksime tokiu būdu. Taigi labai svarbu šiuo atveju prisiminti įtampą Maroke ir Alžyre ir galbūt būtų naudinga, jeigu mes tikrai norėtumėme prisidėti prie sprendimo būtent pabandyti dinamiškiau įvertinti šią, šį etapą ir ieškoti tokio sprendimo, kurio būt, pagalba būtų galima pasiekti bendrojo tikslo. Taigi aš manau, kad reikalingas, reikalinga ir drąsa, ir reikalinga išdrysti, atsisakyti savo pirminės pozicijos, uh, E, turiuomenį ir tuos, kurie pasako už Sahravius ir kurie prieš. Taigi reikalingas kompromisinis sprendimas ir neaišku, kaip tie kompromisai bus, kaip su jais bus elgiamasi balsavimo metu, nes gali tikrai būti daug netikėtumų, neti, netikėtumų kuomet mes įsibalsuosime. Gracias, presidente. Muy brevemente. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Kompromisiniai pakeitimai buvo labai kruopščiai parengti, vadovaujant ponui Tanok 36 pakeitimą norėčiau paminėti. Aš atmeščiau jį dėl žuvininkystės susitarimo, nes aš pasisakiau, kad tas žuvininkystės mm, už pritarimą šiam žvejybos susitarimui su Maroku mes buvome už jį. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Jam pranešime neskiriamas didelis dėmesys. Labai dažnai minimos žmogaus teisės Sahelio regione. Uh, šis pranešimas turėtų turėti, neturėtų turėti e, nei vienos pastraipos apie Maroko ir ES žvejybos sustarimą, nes nemanau, kad tai įeina į šio pranešimo sritį. Dėkui. Dėkoju. Labai trumpai Ponas Arlaki. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiek tiek paaiškinimų dėl to įvykio, kuris įvyko Feravi stovykloje. Ir kuriame nukentėjo Maroko policininkai. Ten sakoma, kad 80 sahravių žuvo susirėmimuose su policija, su policija, kad tyrimas ir teismas buvo visiškai neteisingas, neobjektivus. E, tai buvo karinis tribunolas ir tie, kas bent jau kažkiek supranta apie žmogaus teisės, neturėtų su tokia situacija taikstytis, nes vyko civilių piliečių demonstracija, įsikišo saugumo tarnybos, įsikišo Maroko policija, žuvo žmonės, o tada mm, vyksta karinis tribunolas, kuris nuteisė mm, mirties bausme e, tuos e, piliečius, kurie dalyvavo šiame, šioje protesto akcijoje. Toliau, apsisprendimo teisė. Jei kaimininės valstybės tam nepritartų, ką reikia daryti? Pavyzdžiui, tai ką palestiniečiai turi pritarti Izraelio okupacijai, nes jų apsisprendimo teisė neužtikrinama. Kaip turėtų melktis? Aš manau, kad visos tarptautinės organizacijos, taip pat ir žmogaus teisų teismas ir Europos parlamentas turi visuomet pritarti tai pagrindiniai žmogaus teisiai. Dėkoju Pone Neits, kalbėkit trumpai. Dėkui, kalbėsiu trumpai. Tai, kas vyko toje stovykloje, tikrai nebuvo incidentas. Tas tribunolas, tas teismas, mm, taip, tai buvo karinis tribunolas, nes uh, tokie tada buvo Maroko įstatymai. Ir labai prašau leisti man užbaigti, išsakyti mintį. Ma Marokas nėra vienintelė valstybė, kur tokie incidentai m, mm, patenka karinio tribunolo kompetencijai. Tas procesas buvo viešas jį stebėjo ne tik Maroko žmogaus teisų organizacijų atstovai, bet ir tarptautinių organizacijų atstovai, kurie iš esmės pasakė, kad buvo patenkinti tuo, kaip vyko šis procesas. Aš kalbėjausi apie tai ir su Maroko žmogaus teisų komiteto vicepirmininku. Marokiečiai nusprendė keisti įstatymus, kad ateityje tokie incidentai nebepatektų karinio tribunolo kompetencijoje. Tiek norėčiau paaiškinti. Much, but, uh, like remind, uh, Ponas Panceri nori pasisakyti, bet aš noriu paprašyti nepradėti vėl diskusijų uh, temom, kurios nėra pagrindinė šio pranešimo temos, ponas Panceri. Pone pirmininkė. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad nereikia suplakti teisinių normų. Turime orientuotis politiniuose procesuose ir turime siekti, kad teisinių normų laikymasis būtų užtikrintas. Taip pat turime, aišku, pirmiausia siekti politinių e, problemų sprendimo būdų. Mm, priešingų atveju nereiktų mum nei rezoliucijų e, priminėti. Jungtinės tautos jau yra e, parengę visas įmanomas rezoliucijas, bet jei mes norime prisidėti prie politinio problemų sprendimo, tai turime e, e, suprasti, kokios yra, e, kokia yra nuomonių įvairovė ir ne, neįstrikti e, ties savo pozicijomis. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėte man žodį. Prieš pateikdamas savo komentarus noriu pabrėžti žmogaus teisų svarbą žmogaus teisų e, svarbą visose mūsų išorės veiksmų tarnybos veiksmuose ir mūsų santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ta pasakęs norėčiau pakomentuoti keletą 36 kompromiso aspektų. Pirmasis komentaras yra susijęs su jungtinių tautų teisės tarnybos nuomonė. Ta nuomonė yra cituojama prieš tai esančioje pastraipoje. Tai yra 25 pastraipoje. Jei vyks tolesni tyrimai, jei to norės vakarų Saharos gyventojai turime neleisti, kad tarptautiniai įstatymai būtų pažeisti savivaldos teritorijose. Teisės, teisinė nuomonė neatmeta teisėtos e, žemės išteklių, teisėto žemės išteklių administravimo, e, kai turime kai tą atlieka vietos valdžia. Europos parlamentas 2012 m. 16 vasario rezoliucijoje pritarė, kad vakarų Saharos regionui būtų taikomas principas, jei Marokas pateiks informaciją apie socialinį ir ekonominį susitarimų poveikį. E, žemės ūkio ir pramonės susitarimai. Pirma e, Žemės ūkio generalinio direktorato misija kitą mėnesį vyks į Maroką. Kalbant apie žuvininkystės protokolą, kuris buvo priimtas 11 metų gruodžio 30 dieną, buvo kalbama apie tai, kokiomis sąlygomis tas protokolas bus taikomas vakarų Saharos regionui, o parlamentas savo ruoštų prašė, kad būtų gauta išsami informacija susijusi su socialiniais ir ekonominiais bei prekybiniais tokių susitarimų ir protokolo aspektais. 36 e, kompromise sakoma, kad nebuvo laikomasi numatytų sąlygų. Tai yra, kad išteklių naudojimas, eksploatavimas neatsiž... buvo vykdomas neatsižvelgiant į vakarų Saharos e, poreikius ir lūkesčius. Ir tuo būdu tai gali turėti įtakos e, susitarimams Europos Sąjunga ir tai taip pat pažeistų tarptautinių e, susitarimų teisę. Ar ponė Teno, kad norėtumėt ką pridurti? Na, aš manau, kad mes čia labai aptakiai apie viską kalbam. E, tarsi ratais viską apeinam. Ir daugelis iš pirmųjų, pirminių argumentų dabar jau performuluoti. Turbūt tai yra uh, E, sunkiausias darbas, kokią aš esu per 14 savo darbo parlamente metų daręs. E, pirmiausias dalykas, aš noriu pasakyti, kad žmogaus teisės yra pakomitečio, o ne AFET komiteto pranešimas. E, mes čia turim kalbėti apie tarptautinę teisę, apie legalumą, ginčių sprendimą. Aš telegrafiškai peržvelgsiu visus kolegų pasisakymus ir šešėlinių pranešėjų pastabas. Ponas Rovata, aš turiu pasakyti, kad nesutinku, kad mes nepakankamai dėmesio skiriame moterų sveikatai. Aš asmeniškai nenorėčiau įvesti termino reprodukcinė sveikata, kaip ponė Kilnilse norėjo, nes e, tai aš darau sąmoningai, kad išvengtume abortų temos. Ir e, tai e, ne, neapima mano žmogaus teisų supratimą, bijau, kad kolegos iš kitų frakcijų gal kitaip galvoja, bet aš nenoriu apie tai rašyti savo pranešime yra kiti klausimai, pavyzdžiui, surogatinės ir kitokios santokos. E, man atrodo, kad e, tai yra per daug jautri tema kultūriniu požiūriu ir mes neturėtume tų temų išskirti. Kai kam iš mūsų turbūt būtų neaišku, apie ką čia kalbame, reiktų žodyną atsiversti, kad suprasme, apie ką kalbame. Taip, aš minėjau vergovę, ir savo žanginėje kalboje apie šią kalbėjau, ypač e, kai kalbame apie Mauritaniją, Malį, tai jo administracija labai prieštarauja tam, bet yra ir kitose regionuose panašių problemų. Uh, Dėl vakarų Saharos. Vėlgi, jūs sakėte, kad norėtumėte nepritarti 32 ir 36 pakeitimams. Aš stengiausi e, ne per daug griežtai formuluoti viską ir nebūti šališkas įvertindamas e, e, apsisprendimo principus, teritorinio vientisumo klausimus, nes aš stengiuosi savo formuluotėse išlikti gana aptakus, nenorėjau e, įsivelti į tokį labai jautrų klausimą. Dėl žuvininkystės pasisakė ponas Milan Mon. Aš atkreipiu dėmesį tai, ką jis pasakė. Galiu pasakyti, kad parlamente vyko labai karšta diskusija, kad ši tema nebūtų paminėta. Ponas Milan Man, e, Milan Man Mon e, kaip Ispanijos atstovas tengiasi apginti jos interesų žuvininkistės rytyje. Žinau, kad prieš 40 metų Ispanija pati tą klausimą bandė su Saheliais išspręsti, tačiau visiškai nepaminėti žuvininkistės negalime. Ir kaip sakė ponas Arlaki, E, šiame parlamente labai didelė dalis parlamentarų atmetė ES ir Maroko žuvininkistės susitarimą. Ta tema po to dar kartą buvo svarstyta. E, man buvo įdomu išgirsti, kai išorės veiksmų tarnyba apie tai sakė ir ką kalbėjo apie de facto administracijos vaidmenį e, tose teritorijuose. Aš savo pranešime neatmetu išnaudotojų uh, E, paminėjimo, bet aš žinau, kad tai yra susijęs su vietos administravimo teisėmis. E, ponas Arlaki pateikė panašių argumentų iš skirtingos perspektyvos. E, jis kalbėjo apie 36 ir 41 straipsnius. Pone Weber, apgailestauju, kad Alde nepritars 32 kompromisiniam pakeitimui. Kilnilsen reprodukcinė sveikata jau minėjau, kaip jau sakiau šis pranešimas nėra apie tarptautinę teisę. Aš nesu tarptautinės teisės specialistas. Mes kalbame apie pagrindinę žmogaus teisės. Ir neišvengiamai ta tema susikerta kartais su tarptautinė teisė. Pone Neits, taip, jautrumo yra daug, sutinku su tuo. Bet pranešimo tikslas nėra išspręsti visų pirma tuos įsisenėjusius konfliktus Tai neįeina į mano pranešimo apimti. Dėl 34 kompromiso aš e, laisvai galiu e, įvardinti, kiek žmonių e, mirė, nurodyti konkrečius skaičius ir galiu rašyti tai 34 pakeitimą. Pone Panzeri, dėkuoju Jums už pakeitimus, be abejo, Jūs tas regioną paštas žymiai geriau negu aš. Nepaisant to, aš turiu sutikti su kolega Arlaki. Negalime tiesiog atmesti apsisprendimo teisės, nes e, nebūtinai tai bus iš karto e, įmanoma padaryti. Galbūt turim galim kalbėti apie laikiną valstybingumą ar panašiai, bet sprendimai turi būti primtini abiems pusėms. Nepaisant to, aš savo e, pirmąją kalbą parlamente prieš 15 metų kalbėjau, ap, pasakiau apie rytų Timorą. Jeigu mes nebūtumėm tada kalbėję apie tokius dalykus, tai tos valstybės Indonezijoje dabar nebūtų. Ta pati būtume e, galėję pasakyti apie Sudaną ar Libiją. Tų valstybių tiesiog nebūtų, jeigu mes nebūtume kalbėję apie apsisprendimą. Apsisprendimas ir teritorinis vientisumas yra labai svarbus principai. Ir be abejonės. Uh, E, jie yra labai svarbus pagal tarptautinę teisę kaip principai ir suteikiami e, apie, dėl kiekvienos, kiekvienai teritorijai pagal jos specifiką. Pone Milan Min, e, apie Milanmon, apie žuvininkystę jūs jau kalbėjote, aš nenoriu visiškai jos išmesti, bet turiu pasakyti, kad beveik niekas iš kalbėjusių nekalbėjo apie likusią Sahelių dalį. Vis dauguma kalbėjo apie vakarų Saharą. Uh, Grįžtu prie pono Arlaki klausimo. Pone Arlaki, aš manau, kad jūs suklydote. Ir aš pats suklydau, iš pradžių gavęs neteisingą informaciją šio pranešimo e, rengime. Mes e, išnagrinėjome visus e, susijusius pareigūnus. Pranešimas e, prasidėjo nuo vakarų Saharos, jūsų pačių frakcija tai iškėlė. Vėliau e, tas pranešimas, ta tema E, pasikeitė į Sahelių pranešimą. Vėliau ponas Brokas pasiūlė, kad būtų skiltas pranešimas visai Saharai ir tai jau apimė mano galimybės, todėl tada sugrįžome prie Sahelių. E, tai yra susiję ne tik su pavadinimu, bet aš kaip suprantu, kad protokole yra įrašyta ir vakarų Sahara. Taigi mes tarsi apėjome ciklą. Uh, Pradėjome nuo vakarų Saharos. Noriu palinkėti geriausios kloties tiems, kurie rengs pranešimą tik apie vakarų Saharą, bet jie supras, kad tai bus labai skausminga, tai bus labai ilgas darbas ir labai daug lobistų spaudimo pajausti. O kol kas dėkuoju visiems kolegoms. Ačiū. Well, thank you very much. So that concludes our... Ačiū, baigiame diskusijas. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimų. Aš norėčiau išklausyti komisijos nuomonę. Tiksliau, komisijos atstovas sakė galutinė formuluotė, kol šis klausimas nėra išspręstas. Jūs kalbate apie visą konfliktą. Vietoj to, jeigu pasakytumėme, kol ataskaitos net, netenkina vakarų Saharo žmonių interesų, Aš manau, tuomet tai tokia formuotė jums tiktų, ar, ar tiesa. Thank you. I'd have, to, I'd have to examine that language with the... Man reiks pasitarti su teisininkais ir panalizuoti šią formuluotę. Pername prie kito um, punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su daktarė Sima Bahus, kuri yra Junktinių tautų vystimosi programos arabų šalims direktorė. Taip pat ji yra generalinio sekretoriaus pavaduotoja, padėjėja. Daktarė Bahus turėjo puikią karjerą Jordanijoje, dabar yra atsakinga už 18 jungtinių tautų vystimosi programos e, šalių biurų. Ir mums tikrai labai įdomu tai, kas dabar vyksta, ypač Sirijoje, ir kokią įtaką tai turi aplinkinėms šalims. Mes žinome, kad situacija yra įtempta ir norėtumėme, kad jūs pasidalintumėte su mumis savo nuomonę, būtent ką jūsų manimų mes galėtumėme padaryti. Situacija nėra nusistovėjusi ir kitose svarbiose šalyse - Egiptas, Tunisas, Libija. Taip pat yra gausybė problemų tose šalyse. Na ir neišvengiamai tie dalykai yra susiję. Taigi, norėčiau dabar gal skirti jums 10 minučių įžanginiam žodžiui, o po to vyks dialogas su kolegomis. Taigi, prašau žodis jums. Ačiū. Pone Pasku, gerbiami parlamentarai, ekscelencijos ponios ir ponai. Labadiena jums visiems. Man labai malonu čia dalyvauti. Esu iš to regiono ir atstovauju regionui, kuris, kaip žinote, šiandien patiria krizę. Taip pat esu ir jungtinių tautų vystimosi programos atstovė. Ji daro viską tam, kad padėtų regionui siekti demokratijos ir žmogiškojo orumo. Kaip visi žinote, prieš maždaug trejus metus arabų tautos ėmėsi drąsių žingsnių demokratijos orumo link, žmonės išėjo į gatves, bandė patys e, perimti savo likimą į rankas, jie atmetė nedarbą, skurdą. Vyrai, moterys, jauni žmonės susivienijo. Jie atsisakė tokio likimo, kuris jiems nėra primtinas. Tai buvo įkvepiantis momentas, įkvepiantis visą regioną ir visą pasaulį. Žmonės didžiavosi ir naujai jautė besą piliečiai. Žmonės vėl jautė žmogišką jaurumą ir geresnis geresnė gyvenimo kokybė atrodė ranka pasiekiama. Tačiau šiandieną dėja per daug vėl yra nusivylimų, matome smurto, nesutar, nesantaikos, kovų. Ta matome ir Egipte, ir Tunise, ir Libijoje, Mienmare ir taip pat Sirijoje. Sirijoje matome mirštančius žmonės, dešimtys tūkstančių bėga iš šalies iš tiesų baisios žmonių kančios Sirijoje. Daug jau yra žuvusiųjų, daugiau kaip 2 milijonai pabėgo iš šalies, daugiau kaip 4 milijonai siekė prieglopšio viduje, naikinami kaimai, mokyklos, ligoninės sumaišomos su žeme. Politinis sprendimas reikalingas skubiai ir pereimas prie plėtros ir atsigavimo negali laukti tai yra svarbiausia, kalbant apie pačios Sirijos ateitį, taip pat sprendimas yra skubus, kalbant ir apie kaiminių šalių perspektyvas ir visą regioną. Šiandien krizė Sirijoje įneša įtampą ir Jordanijoje, Libane, ir Irake, nes šios valstybės yra sukrestos ir joms reikia daugiau paramos iš tarptautinių partnerių pusės. Primančios bendruomenės Jordanijoje, Libane ir galiausiai Irake jaučia įtampą, per daug jie turi priimti pabėgėlių ir taip pat jaučiasi, jaučia, kad nyksta ištekliai. Žvelgiant į arabų pasaulį mes matome dvi vizijas. Pirmoji tai yra žmogaus orumo, žmogiško orumo demokratijos laisvės vizija, o kita yra nevilties vizija. Kuri vizija ims viršų, mano manimu, mūsų vystimosi programos e, nuomonė, viskas e, priklauso nuo tvaraus vystimosi. Ir priklauso nuo to, kaip mes elgsimės su tvariu vystimus ir arabų regione. Juk patys sukilimai paviršiuje atrodė politinio pobūdžio, tačiau jie iškilo iš to, kad trūko vystimosi, dėl to, kad jie jautėsi atskirti prasti ir kad gyvenimo kokybė nebuvo pakankama. Sumažėjo galimybių įsidarbinti, jaunimo migracija sudidėjo ir dėl, padidėjo ir dėl to regionas kenčia dabar ir nuo kitų dalykų - klimato kaitos, mai, vandens stygiaus, maisto nesaugumo problema labai aktuali. Daug jaunimo patiria skurdą Somalija, Jemene, Libijoje, Ir tai reiškia, kad vis daugiau jaunų žmonių parsiduoda partizanams, banditams, ekstremistams. Ir norint su tuo kovoti, turime kovoti su vystimosi stagnacija, nes tai yra svarbiausia sąlyga siekiant taikios ateities arabų regione. Pažvelgus į istoriją matome, kad joks pereimas negali būti sklandus ir greitas. Taigi nusi, nu, ne, nereikia nevilties puoselėti ir reikalinga įtraukti, įtraukiantis vystimasis ir pilietinės visuomenės dalyvavimas. Arabų regione neturime taip pat pamiršti ir kitų deficitų, kitų problemų, kurios buvo aktualios regionui. Tai yra tai, kad trūksta žinių, mm lyčių lygybės, mergaitėms, moterims, taip pat žmogaus teisų srityje, laisvės ir geros valdysenos srityje. Vienas pagrindinių iššūkių yra padėti ir valstybėms ir piliečiams surasti naują socialinį sandorį tarp jų, kuris leistų pagerinti gyvenimo kokybę, demokratiją ir laisvę. Jungtinių tautų vystimosi programoje mes su visais suinteresuotais asmenimis dirbame visame arabų pasaulyje. Iškilus poreikiams mes bandome padėti pagrindus taikai ir saugumui, gerai, gerai valdysenai, klėstėjimui, demokratijai ir dalyvavimui visuomenėje gyvenime. Mes taip pat siekiame užbaigti neužbaigtus darbus, kalbant apie vystimosi plėtros tikslus, tūkstantmečio plėtros tikslus ir taip pat 15 metų vystimosi programą. Pelnimo laikotarpio šalyse taip pat siekiame paremti reformas, pagerinti socialinį gerbuvį ir išplėsti socialinės bei ekonominės galimybės. Pavyzdžiui, Tunise mes teikiame esminę paramą rinkimams, konstituciniai plėtrai ir teisinės valstybės principų įdėgymui Egipte. Mes raginame įtraukiančius procesus, piliečių įtraukimą, sprendžiant pačias aktualiausias ekonominės problemas. Libo, Libijoje Mūsų programa teikia svarbę paramą, suteikia svarbę paramą pirmiesiems rinkimams ir ragino moteris dalyvauti rinkimuose kaip kandidates. Taip pat prisidėjome prie nacionalinės konstitucijos proceso, bandėme įtraukti įvairius, įvairias piliečių grupės. Tose valstybėse, kur, kurios patiria konfliktą arba kurios kenčia nuo kaimininių krizių, mes bandome teikti humanitarinę pagalbą ir remiame tas programas, kuriomis kuriamos darbo vietos, saugumas ir socialinė sanglauda. Tokiu būdu mes humanitarinę pagalbą verčiame ilgalaikę vystimosi pagalbą. Taip pat regione bandome stabilizuoti tas valstybės, tokias kaip Jordanija ir Marokas, kurios dar nepatyrė konfliktų. Tikimės, kad tų konfliktų ten ir nebus, kad galėtumėme parengti kelio gairias ir tokiu būdu stabilizuoti visą regioną. Iššūkių liks ir ateityje. Reikalingi politiniai sprendimai, demokratija, reikalinga išspręsti jaunimo problemas, sukurti jiems galimybių tam, kad jie būtų išgirsti visuomenėje. Svarbu nepamiršti ir moterų, situacija blogėja jų regione. Taip pat turime spręsti socialinės, ekonominės problemas, nes tik tokiu būdu bus sėkmingas politinis perėjimas. Taip pat turime akcentuoti žmogaus teisės, pagarbą įvairoviai ir gerai valdysenai. Mes labai džiaugiamės, kad ES yra mūsų partneriai ir kiekviena Europos valstybė yra mūsų partnerė šiuose pastangose. Mūsų programa siekia gauti kuo galima labiau bešališkus aukšto lygio kokybiškus patarimus. Mes taip pat turime daug e, patirties įgyvendant programas, e, esant nestabilioms sąlygoms. ES jos valstybės narės yra labai svarbios mums e, įgyvendinant šias svarbias programas tokiu kritišku momentu ir mes kartu privalome siekti pokyčių arabų pasaulyje. Juk arabų regiono pažanga, Europos pažanga yra tarpusėje susiję dalykai eurozona yra didžiausia arabų pasaulio prekybinė zona, prekybinė partnerė. Ir aišku, neigiami padariniai jaučiami visur. Taip pat e, svarbus yra asmenų judėjimas. Daug arabų siekia galimybių Europoje ir mes tikimės, kad mūsų darbas arabų pasaulyje leis pasirūpinti, kad arabų jauni, arabų, jauni ara, ara, arabai E, surastų darbo galimybių ir savo šalyse. Taip pat įsitraukę esame į svarbiausius darbus - saugumas, taika ir kova su ekstremizmu. Turime ir toliau dirbti kartu ir patenkinti lūkesčius. Tai yra ilgalaikis procesas, jam reikia susitelkti ne tik per trumpą, ilgą, e, vidutinį laikotarpį, bet uh, reikalingas ryštas, pasiaukojimas siekiant ilgalaikių investicijų. ES ir vystimosi programa galėtų kartu išsaugoti gyvas arabų žmonių viltis. Dėkui. Prieš suteikdamas žodį kolegoms, norėčiau taip pat pasakyti, kad šiandien pas mus yra trys džibuti parlamento nariai, ponas Bajis, ponas Abilahi ir ponas Said. Jie šiandien atvyko į mūsų komiteto posėdį, jie atvyko į Briuselį dėl e, to, kad vyko konferencija vakar, čia vyko konferencija skirta Somali. Ponas Panzeri, jums dabar žodis. O po to ponas Robertas o po to kitiems kolegoms suteiksiu žodį. Taigi, ponia Panzeri, kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Keletas trumpų komentarų ir klausimų. Komentaras būtų toksai. Aš pritarčiau tam, ką jūs pasakėte. Ir esu vis labiau įsitikinęs, kad mums reikia e, siekti, kad demokratizacijos procesą kreiptų e, tinkama linkme ekonominis stabilizavimas. Dėl to labai svarbu, kad pažanga būtų kryptinga e, ir atvestų į demokratinę e, tų valstybių stabilizaciją. Tuo remiantis norėčiau pateikti du klausimus. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir jūsų įvertinimus mm, apie Europos kaiminystės politiką. Ar galėtumėte įvertinti Europos kaiminystės politiką? Sakoma, kad tos valstybės, kurios sparčiau ketina žengti demokratijos kelių, turėtų gauti didesnę paramą e, pasinaudojant kaiminystės politiką. Bet tada, jei vyriausybė kitų šalių vyriausybė nepakankamai e, sugeba įti demokratijos kelių, tos valstybės gaudamos mažesnę paramą pagal kaiminysės e, politiką, tų valstybių piliečiai nukentėtų. Kaip tada elgtis? Antras klausimas, kuris galbūt šiek tiek jautrus visose šalise, šiose šalise, Malazijos galbūt, e, Malazija nėra arabų šalis, bet kalbant apie religiją, jei Malazijoje ir arabų šalise, kurioje yra energetinių išteklių, laikytumėmės požiūrio, kad tai gali nulemti tų šalių ekonominį ir socialinį vystimą. Ar tai tiesa? Nežinau, ar tai tiesa jei mes e, kalbėtume apie tų valstybių konstitucijas, kurios tiesiog pagrindo, e, pagristos Koranu, tai kaip tada su vystimosi galimybėmis tose šalise. Nežinome, kad Koranas gali labai ženkliai nulemti tų šalių e, vystimosi specifiką. Dėkui, ponė Meits. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiama ponė Bahus, už jūsų įžangą tikrai yra apie ką pagalvoti. Dėja laiko neturime daug, pabandysiu kalbėti trumpai. Maždaug prieš e, dešimt metų jungtinių tautų vystimosi biuras paskelbė e, socialinės raidos ataskaitą arabų šalise. E, Ta ataskaita parengė arabų šalių akademikai, intelektualai ir jei teisingai atsimenu, vienas iš pagrindinių dalykų toje ataskaitoje buvo toksai. E, socialinės raidos trūkumai buvo nulemti demokratijos stoka. Ir moterų atskirimų moterų nedalyvavimų viešajame gyvenime. Buvo dar ir trečia priežastis, bet jos aš dabar neatsimenu. Tas, ta socialinės raidos ataskaita arabų šalise buvo labai svarbus dokumentas. Arabų pavasaris ir arabų šalių gyventojams ir mums sukėlė labai daug vilčių. Galbūt mes per daug tikėjomės per, per trumpą laiką. Jei pasižiūrėtume į Europos istoriją, tai revoliucijos XIX ir XX amžiuje užtrukdavo pakankamai ilgai arba nepavykdavo stabilumas neteidavo iškart. Galbūt dėl to panaši e, situacija yra ir arabų šalise. Galbūt per siaurai yra interpretuojamas daugiau už daugiau principas. Galbūt mes per siaurai žiūrime į visą šį dalyką. Jei mes norime, kad visuomenė vystytųsi, kad visuomenė iš autoritarinio režimo pereitų į demokratinę e, sistemą, tai aišku, kad per metus to nepasieksime, tam reikia daug daugiau laiko. E, taigi aš manau, kad mūsų požiūris yra toksai per daug ribotas, jei galėčiau tai pasakyti. Kai dalyvavau prieš dviejus metus e, darbo grupės Egipte įsteigimo, aš supratau, kaip sunku yra pasiekti, kad, Egiptos, kad Egipto visuomenė ir spauda suprastų sąlygų, mm, reikal, reikalingų sąlygų laikymasi. Tos sąlygos, mm, kaip ir buvo nustumtos į šoną. Aš esu tikra, kad jokia demokratija negali klestėti, jei nėra tikrų politinių partijų. Jos yra reikalingos politiniai demokratijai, realiai veikiančiai politiniai demokratijai. Daugelis tarptautinių paramos organizacijų, privačių arba viešų organizacijų nenori remti besisteigiančių, besikūrenčių politinių partijų. Ir partijos paliekamos likimo valiai. Tada E, tos tų politinių visuomenės pagrindų, pamatų kūrimas užtrunka labai ilgai. Ką jūs galėtumėt pasakyti šiuo aspektu ir kaip mes galėtume šį procesą pagerinti, ponas Robertas? Dėkui, ponė pirmininkė. Daug klausimų man yra įdomus. Pirmiausia, norėčiau paklausti turėdamas galvoje ir tai, kas buvo išsakyta dėl demokratinio vystimosi. Mes turim kažkokią tai maniją, įsivaizduodami, kad jau nuo kito antradienio gali atsirasti, mm, demokratija gali atsirasti jau nuo kito antradienio. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje moteris įgavo rinkimų teisę tik tai 1918 metais. Taigi, užtruko amžių amžius demokratijai sukurti. Gal galėtumėt pakomentuoti Arabų lygą? Ar tai yra tik tai diskusijų e, platforma, ar jinai pasieks ir kokių konkrečių rimtų rezultatų, kas man atrodo abejotina. Besisteigiančios, besikūrenčios partijos arabų šalise yra daug daugiau jaunimo negu kitose pasaulio dalise. Jie e, labai efektyviai naudojasi socialiniais tinklais. Tinės tautos pagalvoti apie pasinaudojimą socialiniais tinklais, e, siekiant užmėgsti kontaktus su jaunais žmonėmis, siekiant rasti tarp jų lyderių, kurie galėtų sukurti uh, politinės partijas. Ką be galvotumėte apie Romos katalikų bažnyčią, jinai turi savo lyderį, tai yra popiežių. Ar musulmonų pasaulyje yra toksai lyderis, kuris e, propaguotų, skatintų e, tokios e, nuomonės, ne ekstremalios nuomonės formavimą. Ačiū, ponė e, Robertai. Ar dar kas nors norėtų? Pone Gomiš. Thank you, Mr. Chairman. Um, madam, mm, thank you very... Ačiū, ponė pirmininkė. Meloji ponė, dėkoju už tokį įdomų uh, jūsų padėties pristatymą. Pateikčiau vieną konkretų klausimą. Anksčiau uh, Kai mes e, tikrintame projektus, kuriuos finansuoja Europos e, Sąjunga ir kurias įgyvendo jungtinių tautų plėtros e, programa skirtingose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Irake, viena iš pagrindinių problemų būdavo ta, kad mes, europiečiai, labai nedaug galėdavome žinoti apie tai, kaip jungtinių tautų plėtros projektai yra įgyvendinami. Toks buvo atvejais Irake. Tas skaidrumas nebuvo užtikrintas, bet matyt buvo tokia politika, e, buvo bandoma užkirsti tam kelią. Jūsų nuomonė, ar čia kažkas pasikeitė? Esu užsitikinusi, kad e, arabų pavasaris jungtinių tautų plėtros programą ir e, kitas e, jungtinių tautų agentūras e, privertė gerokai pasistengti ieškant tinkamų kontaktų, kaip kad mes darėme su Europos kaiminystės politika. Kiek tai įmanoma padaryti? Žinant, koks pragyvenimo lygis tose šalise. Mes žinome, kad didžiosios dalies gyventojų žmogaus teisės, net minimalios, nėra užtikrintos. Vyriausybės nesilaiko, negerbė žmogaus teisės. Aš galvoju apie Persų įlankos e, regiono valstybės ir ypač apie moterų teisės tenai. Ką jūs galėtumėt mums papasakoti apie įtaka, kuri yra padaryta. Matome, kad sunitų ir šijų susiskaldimas e, buvo labai svarbus dėl to, e, tam, kas atsitiko Sirijoje. Mes žinome, kad ne visi gyvenantis tame regione yra šitai, bet šitų bendruomenės yra didelės. Kaip tai įtakoja jungtinių tautų plėtros programos, e, programas, geros, projektus, geros valdysenos rytyje ir panašiai. Ir galiausiai, ką tik kalbėjome apie konfliktą vakarų Saharoje ir apie tai, kas trukdo sukurti geresnius santykius e, su tuo regionu Maroku ir kitom šalims. Be abejo, mes žinome, kokia yra tarptautinė teisė, žinome, e, kokie konfliktai uh, E, gali būti reglamentuojami pagal jungtinių tautų atitinkamus teisės aktus. Ar vyksta kokiu nors e, jungtinių tautų projektų ar veiksmų, kurie galėtų padėti, pavyzdžiui, vakarų Saharai, pavyzdžiui, e, įgyvendant susitarimus, kurie yra priimti tarp ES ir Maroko, ar jie yra taikomi ar netaikomi, ar jie padeda vakarų Saharų žmonėms ar ne. So, Dr. Bachus, the floor is... Prašom, ponė Bachus, dabar žodis jums. Thank you very much. Uh, actually, I find all your uh, questions or comments uh, quite interesting. Labai ačiū, dėkuoju Jums už visus klausimus ir komentarus. E, jie yra tarpusavį susiję ir aš pabandysiu atsakyti atitinkamai. Pirmasis klausimas apie Europos kaiminystės politiką. Daugiau už daugiau. Jeigu pažvelgtume dabar į tą politiką, tai savaime suprantama, ją, ji privers mus pakeisti darbo su arabų pasauliu metodus, nes arabų pasaulis pasikeitė. Jeigu ir toliau vadovausime tik tai principų daugiau už daugiau, kaip jūs gerbiamas ekscelencija ką tik sakėte, nubausime kitas valstybės, kurios e, pagal tokius principus nedirbs. Sprendžiant šias problemas, esmė yra sutelkti dėmesį į žmogaus teisės, laisvės, pilietinę visuomenę ir užtikrinti, kad visi šie elementai e, egzistuotų visose arabų valstybėse. Junktinės tautos, ES ir kiti partneriai turėtų paremti visas valstybės. Ar e, tai būtų reikalinga vyriausybė ir pilietinė visuomenė ir jaunimo organizacijoms jos, taip mes turime pasiekti kuo daugiau e, tų valstybių gyventojų. E, kaip aš jau sakiau, problema šiandien yra ta, kad daugumos arabų valstybių vadovai dabar pasikeitė, bet man atrodo, kad pasikeitė ir tų, e, tos valdžios mentalitetas. Visi vadovai žino, valdovai žino, kad į gatves išėję žmonės ir nuvertė ankstesnę valdžią, gali nuversti ir juos, jeigu jie e, nesielgs atsakingai. Todėl dabar naujoji valdžia yra jautresnė, atidesnė, e, stengiasi daugiau dėmesio skirti savo žmonių poreikiams. Aš taip pat sakyčiau, kad vienas iš darbo būtų ir būtų toliau palaikant ryšį su vadovais, su parlamentarais jūsų atveju, kad e, taip pat būtų dirbama daugiau su jaunimo organizacijomis. Reikia užtikrinti, kad visi suprastume, iš kur yra kilę tie žmonės, kokie yra jų konkretus poreikiai ir e, kaip keičiasi aplinka atskirose valstybėse narėse dėl demokratijos ir politinio aktyvumo. Manau, kad vienas iš svarbiausių klausimų, kurį šiandien visi turėtume nagrinėti, yra švietimas arabų pasaulyje, nes kol kas švietimo sistema e, tiesa yra ta, e, šiek tiek pagerėjo galbūt kiekybinių požiūrių, tačiau kokybinių požiūrių arabų e, valstybėse e, dar nepadaryta pažangos, nei mokyklose, nei universitetuose. Nėra mokyklose demokratijos įtvirtinimo programų. Pati visuomenė yra patriarchalinė, bendrai ji nėra gavusi išsilavinimo apie demokratiją. Iki dar labai neseniai jaunimas kaip e, e, visuomenės dalis nebuvo pripažįstama arabų pasaulyje, nors jaunimo skaičius arabų pasaulyje yra didžiausias. E, nedarbo skaičius ten taip pat yra didžiausias, problemų daugiausiai yra ten ir taip pat norinčių migruoti iš arabų pasaulio yra jaunimo tarpe daugiausia. Arabų lygoje, Jordane netgi matėme, kaip e, jaunimas gavo kažkokio dėmesio, gavo kažkokių teisų tik išėję į gatves ir pareikalavę, kad tai būtų suteikta. Buvo aiškiai pasakyta, kad jaunimas yra nepatenkintas, jaunimas turi problemų, jis neturi reikiamo išsilavinimo, išsilavinimas netenkina rinkos poreikių. Ir, ir jaunimo skaudulys gali pavirsti jaunimo bombą. Todėl šiandien turime būti itin atidus uh, spręsdami, e, įgyvendinami savo politiką, galbūt e, per vėlų yra bandyti dirbti su suaugusiais, bet ne per vėlų yra pradėti dirbti su mokyklomis, su jaunimu, kurti politiką jauniems žmonėms ir stengtis jaunus žmonės integruoti. Jungtinėse tautose, aš žinau, bet manau, kad ir jūs žinote, e, generalinis sekretorius yra paskyręs jaunimo įgaliotinį tas e, įgaliotinis yra jaunas žmogus 28 ar 29 metų ir jis stengiasi visame pasaulyje propaguoti idėją, kad jaunimas ir sprendimų prieimėjai gali e, būti aktyvūs politinėme gyvenime. Ir arabų regione jis lankosi labai dažnai ir jam dirbti ten tikrai nėra labai lengva. Nelengva tos klausimus uh, e, iškelti į vyriausybių ir politikų darbo atvarkę. Taigi tuo klausimu turime padirbėti. Dar vienas dalykas, kalbant apie darbą su pilietinė visuomenė. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Arabų pasaulio pilietinė visuomenė jau pradeda leisti šaknis, bet jos dar labai silpnos. Todėl svarbu, kad e, užbaigtume tą trikampį pilietinę visuomenę, vyriausybę ir e, žmonės. Atrodo, kad apetitas tą turėti atsiranda arabų pasaulyje ir galbūt ne dėl to, kad tas civilinės visuomenės anksčiau visai nebuvo, bet todėl, kad dabar pagaliau suprastas, koks yra pilietinės visuomenės vaidmuo ir kaip pilietinė visuomenė gali priversti vyriausybę dirbti geriau ir aiškiau suprasti, kuom ji turi dirbti. Dėl Arabų lygos. Aš Arabų lygoje sudirbusi generalinio sekretoriaus padėjėja. Dar prieš pusantrų metų aš tas pareigas ėjau. Ir aš iki šiol manau, kad Arabų lyga yra labai svarbi organizacija, svarbi institucija, kuri gali sutelkti arabų uh, poreikius, arabų interesus ir iškelti juos tarptautinėje arenoje. Uh, E, šiek tiek dabar kalbama apie institucinius gebėjimus, sprendžiant tam tikras problemas, bet visiems mums labai svarbu yra Arabų lygą toliau remti, nes ji remia savus piliečius, ji e, užtikrina mechanizmus e, garantuojušius socialinę, politinę ir ekonominę raidą. Kol nebus sukurta kažkokio pakaitalo Arabų lygai, e, neturėtume atmesti šios svarbios institucijos vaidmens, e, stumant regioną į priekį. Taip pat turime užtikrinti, kad politinė darbo atvarkė būtų pažangi. Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad buvo žmonių manančių, kad Arabų lyga yra žlugusi organizacija. Aš manau, kad tikrai taip nėra. Manau, kad ji yra pakankamai takinga. Pažvelkite į konfliktus. Arabų lygos balsas visuomet buvo išgirstas. Dabar jau turime bendrą uh, E, pasiuntinį, kuris e, bando išspręsti Sirijos problemas, Arabų lyga išlieka politiškai labai svarbi, tarptautinėje arenoje negali būti priimtas joks sprendimas nepasitarus su Arabų lyga ir nesižvelgus jos rezoliucijas, turi būti tariamasi su Arabų ministrais. Taigi labai svarbu yra Arabų lygą ir toliau remti ir padėti tiems žmonėms, kurie galvoja, kad e, ta pagalba yra reikalinga. E, Manau, kad e, tam tikrą prasme mes Arabų lygą ir toliau remsime ir mes kaip Junktinių tautų plėtros programa manome, kad ta organizacija labai reikalinga, ypač e, palaikant ryšius su regioninėmis organizacijomis, su Arabų lyga esame pasirašę institucinį susitarimą, pagal kurį mes padedame ją išlaikyti administracinius gebėjimus, sprendžiant krizės, stebint rinkimus Arabų pasaulyje. Naujoji Arabų lygos darbo atverkė turi atspindėti Arabų pasaulio pokyčius. Lygiai taip pat E, tai turi atsispindėti ES jungtinių tautų, kitų tarptautinių organizacijų įsipareigojimuose arabų pasauliui. Socialinė žiniasklaida. Jeigu mes vėl norime pažvelgti į jaunimo problemas, tai turime pagalvoti, kaip mes galime juos pasiekti. Pagalvokime apie tai, kaip jaunimas šiais laikais gyvena, kaip masto, kaip veikia. Uh, Mes be abejo nesurime suprasti žmo, jaunų žmonių mąstyseną ir gyvenimo būdą. Aš turiu 16 metę dukterį ir kad ir ką aš jai pasakyčiau, ji visuomet man atšauna, tu mama nieko nesupranti. Ir galiausiai aš iš tiesų suvokiu, kad aš nieko nesuprantu. Aš nesuprantu, ko jaunimas nori, ko ji nori, aš nesuprantu, kaip ji masto, mes nesuprantame jų siekių, jų pasaulis yra kitoks, jų uh, E, išsilavinimo prioritetai yra kitokie negu mūsų. Todėl mes e, norime sukurti e, sprendimus, kurie būtų visa apimantis. Jaunimo baltas yra labai svarbus, jų dalyvavimas politinėse programuose, studijų programuose yra labai svarbus. Ir aš, kaip jau sakiau, jaunimo priemonių panaudojimas yra labai svarbus. Aš tikiu, kad greitai arabų pasaulyje jūs išvystė parlamentarų, kurie bus žymiai jaunesni negu dabar. Uh, E, bus e, jaunų žmonių, kurie galės iš tikrųjų išeiti į e, sceną, į areną ir padėti per rinkimus politinėje veikloje ir panašiai. Mums tai yra labai svarbu, mes labai daug investicijų nešame į demokratijos propagavimą jaunimo tarpe, jų informavimą, jaunimo supratimo didinimą. Nežinau net kaip čia tą pasakyti, kaip atsakyti į klausimą dėl musulmonų ir popiežiaus. Deja, toje pasaulio dalyje popiežių yra daug. Musulmoniškajame pasaulyje e, tos institucijos yra gerbiamos ir mes su jomis turime dirbti turime į jas kreipti dėmesį ir e, įtraukti juos į problemų sprendimą. Sunitų ir šeitų problemos arabų pasaulyje. Aš arabų pasaulyje užaugau, aš niekad nepajutau, kad tokių dalykų būtų buvę. Aš niekad nežinau, kas buvo sunitas, kas buvo šitas. Taigi, tik šiais laikais iškelta tokia politinė problema. Taip supolitik, politizuotas tas klausimas, kad mes net nebežinome, kaip jį sureguliuoti. Aš nepretenduoju e, į sprendimą, aš neteigiu, kad aš sugebėčiau rasti uh, E, išeitį, bet e, mūsų politika turi būti visą apimanti, mūsų plėtros programos turi būti integruotos, kad e, visi arabų pasaulio sektoriai, visi žmonės turėtų žmogaus teisės, būtų užtikrinta pagarba mažumoms. Arabų pasaulyje esame pastebėję tam tikrų sektorių atskirtį. Tačiau šiandien e, matome, kad tos problemos yra akcentuojamos politiškai. Tačiau turime labai daug padirbėti, kad e, tokie reiškiniai nesitęstų. Pasistengime e, suprasti, kad tarp žmonių ir atskirų visuomenės grupių tų problemų anksčiau niekada neegzistavo. Kai kalbame apie šitų ir sunitų žudimo istoriją, tai tokios nėra, tai yra naujas reiškinys, mes turime jį bandyti jautriai ir atidžiai delikačiai uh, sureguliuoti. Manau, kad jau atsakiau, ar bent jau stengiausi atsakyti e, kuo daugiau jūsų klausimų. Labai ačiū, kad pirmiausia skiriate laiko, atėjote ir manęs pasiklausėte, ne, nežinau, iš kur jūs čia visi susirinkote. Pasitarsime, kaip mes galime dirbti kartu. Aš labai norėčiau daugiau su jumis bendradarbiauti, ypač kalbant apie Europos kaiminystės politiką. Ir labai norėčiau kartu uh, E, su jumis pagalvoti, kaip galime naują realybę arabų pasaulyje vertinti. Arabų pasaulis turi naujus prioritetus, visuomeninius kitokius prioritetus ir juos reikia vertinti skirtingai. Ačiū. Well, we would like to thank you because I... Mes irgi jums norime padėkoti, nes Jūs pasidalijote savo patirtimi jungtinėse tautose, Arabų lygoje ir taip pat esate žmogus iš to regiono. Ir mums bandėte papasakoti tam tikrus dalykus, kuriuos mums sunku suprasti. Nes gilindamiesi tuos klausimus mes suprantame, kiek mažai žinome ir kiek turėtumėme žinoti. O dėl vaikų gerai, kad jie masto. Tai dėl to jau reikia pasidžiaugti. Dėkui. Linkiu Jums sėkmės. Thank you again for everyone. Thank you. Now <clears throat> we would move straight to the last point. Are we having here the... Pernime prie kito punkto. Tarpinė ataskaita dėl žurnalistų teismų Turkijoje stebėsenos. Ad hoc delegacija buvo nusiusta iš Europos parlamento. Ta delegacija vadovavo Jaroslavas Valesa. Ten penki nariai vyko tą kelionę. Taigi pirmiausia žodis ponui Valesai. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Ad hoc delegacijas sudarė ES Turkijos parlamentinio komiteto nariai. Stebėjome žurnalistų teismus. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad gavome aiškių signalų, kad tam tikri žurnalistai buvo persekiojami už tai, ką parašė arba ką pasakė. Delegacija supranta, kad buvo situacijų, kai dėl nusikaltimų buvo baudžiami žurnalistai, tačiau dauguma kitų žurnalistų buvo areštuoti ir reikėjo atsižvelgti į tai. Ad hoc delegacija nuvyko į Turkiją ir stebėjo žurnalistų teismus bandant išsiaiškinti, ar teismai vyko skaidriai ir teisėtai. Jokių būdų nėra įmanoma, ne, neturi būti kenkiama žodžio laisviai. Dėl to tai buvo visiškai aišku šiai delegacijai. Mes per savo apsilankymą sužinojome daug informacijos ir tai kelia nerimą dėl netinkamo elgesio su žurnalistais. Ode televizija ir kitose bylose žurnalistai buvo apkaltinti dėl to, kad organizuotai teikė informaciją ir bandė skatinti teroristinės organizacijas. Buvo straipsnių, knygų, nuotraukų. Taip pat buvo tam tikrų elementų, kurie rodė tam tikras sąsajas ir ryšius advokatai, kurios rėmės spaudos žiniasklaidos grupių atstovai, bandė konstruktyviai nušviesti situaciją, akcentuodami, kad kaltinimai nėra susijęs su nusikalstama veika, įrodymai buvo įvardinti kaip absurdiški arba tragikomiški. Ad hoc delegacijos vaidmuo nebuvo patikrinti visus kaltinimus ir įrodymus, Tačiau delegacija atsižvelgia į tai, kad advokatai išreiškė ir spaudos grupių atstovai išreiškė susirūpinimą dėl tam tikrų duomenų, dėl KCK spaudos bylos ir kitų žurnalistų bylų. Knygos rankrašiai buvo konfiskuoti policijos, straipsniai, fotografijos buvo jų pagrindų pateikti kaltinimai. Tam tikrų žinių tyrimai ir galimybė gauti informacijos ir slapti šaltiniai buvo pateikiama kaip konspiracinės veiklos įrodymai. Žurnalistai KCK spaudos byloje, kur buvo kaltinama, kad KCK e, bendradarbiavo su kurdų partija, PKK, rengia protestus prieš policiją. Advokatai tam prieštaravo ir kalbėjo apie žurnalistinių šaltinių privatumą, kas numatyta ketvirtųjų metų spaudos įstatymo 14, 12 straipsnėje. Kalbant apie neigiamą žinias, kaip valstybė reagavo į žemės drebėjimą, bylos, masinės demonstracijos ir panašus dalykai, prokuroro buvo pristatyti kaip bandymas pakengti valstybei. Ir tokiems kaltinimams nekarta prieštaravo ACTHR. Europos žmogaus teisų teismas savo sprendimuose. Politinės nuomonės iš, išreiškimas demokratinio konfederalizmo apraškos regioninis autonomiškumas, ką irgi remia PKK partija, yra įvardyjama kaip sąsajų su organizacija įrodymai. Įrašai yra pateikiami kaip nusikalstamų sąsajų įrodymai su įvairiais asmenimis. Advokatai kalbėjo apie normalius darbinius santykius arba tarp žurnalistų, arba tarp žurnalistų ir jų šaltinių. Ir kai kurie prokurorų kaltinimai buvo įvartinti kaip absurdiški. Pagrindinis advokatas KCK spaudos byloje irgi pabrėžė, kad nebuvo įmanoma perskaityti tūkstančius e, puslapių rankraščių. Taip pat kitoje TV byloje buvo, ODA TV byloje buvo kalbam apie tai, kad buvo ketinama organizuotai bendrai rašyti knygas ir kaupti informaciją. Ir tokių įrodymų autentiškumo patikrinimas sukėlė daug diskusijų. Įrodymai dėl kelionių į užsienį, pavyzdžiui, vizų spaudai ir panašiai, KCK kaltinamajame nuosprendėje yra minimi, kaltinant, kad kai kurie žurnalistai dalyvavo KCK susitikimuose Irake. Advokatai teigė, kad kelionės yra įprastinė žurnalistinė veikla ir nurodė, kad kaltinimai ne, nebuvo nuoseklus. Kitas, kita situacija. Anoniminių liudininkų parodymai ir toliau bus stebimos bylos žurnalistų bylos Turkijoje ir 2014 metų pirmąjį semestrą bus pateikti nuosprendžiai. Europos parlamentas savo 13 metų balandžio 18 dienos rezoliucijoje apie 2012 metų pažangos ataskaitą pažymi, kad parlamento ad hoc delegacija žurnalistų bylų stebėjimui Turkijoje ir toliau stebės žurnalistų teisminius procesus. Ir teismų reformoje turėtų būti atsižvelgiama į išaiškos ir spaudos laisvę. Ad hoc delegacija supranta, kad Europos parlamentas išsakė susirūpinimą dėl vykstančių bylų nagrinėjimo ir ilgų kardomųjų priemonių skirtų žurnalistams ir dėl to svarbu spręsti tas problemas. Ad hoc delegacija buvo informuota, kad Turkijos baudžiamasis kodeksas ir įstatymas kovai su terorizmu, kur baudžiama už nesmurtingus pareiškimus, jeigu yra siekiama teroristinių organizacijų tikslų. Ad hoc delegacija supranta, kad 26 straipsnis ir 28 Turkijos konstitucijos straipsnį apriboja išaiškos laisvę nacionalinio saugumo sumetimais, viešosios tvarkos ir vienybės sumetimais. Į tai reikia atkreipti dėmesį. Ad hoc delegacija primena, kad ankstesni parlamento kreipimaisi į Turkijos vyriausybę užbaigti teisinio pagrindo peržiūrą dėl išraiškos laisvės ir suderinti ją su žmogaus teisų teismo nuosprendžiais. E, ad hoc delegacija pažymi, kad e, naujas teismų reformos paketas, kurį patvirtino Teisingumo teismas, jis derino savo veiksmus su Europos taryba ir atsižvelgė žmogaus teisų teismo precedentinės bylas ir taip pat viskas buvo vykdoma pagal atitinkamas kompetencijos ribas. Daug bylų, buvo, kurios buvo iškeltos žurnalistams, kurie būtent rašė apie kurdų problemą. Delegacija buvo informuota apie tai, kad administracinės administraciniai mokesčiai žiniasklaidai yra neproporcingai dideli, kartais e, žiniasklaidos priemonės turi užsidaryti arba vyksta savicenzūra ir svarbu peržiūrėti skubiai interneto įstatymą. Ad hoc delegacija buvo informuota apie kaltinimus dėl nenuseklių įrodymų naudojimo prieš e, kaltinamuosius bylose. Ir Teisingumo ministerija aktyviai tame dalyvavo procese ir taip pat Turkijos aukšt, aukštes, aukštieji teismai ir toliau bus tęsiamas konstruktyvus dialogas su Turkijos valdžia ir, kaip jau sakiau anksčiau, mūsų delegacija ir toliau stebės teismus, bylas, bylų nagrinėjimą. Kitą savaitę vyksime vėl į Turkiją ir galutinę ataskaitą pateiksime 2014 metų pirmąjį pusmetį. Yes, uh, have... Dėkui. Ponas Sofokliaus nori kalbėti. Dėkui, ponė pirmininkė. Nesitikėjau, kad iškart sutiksit man žodį. Kolega iš tiesų labai įspūdingai ir aiškiai pristatė situaciją Turkijoje. Kaip vyksta tie žurnalistų teismai tie teismai tikrai netitinka teisingų teismų kriterijų, bent jau taip, kaip mes suprantame. Situacijos pristatymas iš tiesų labai įspūdingas, gaila, kad daugiau žmonių e, jo neišgirdo. Bet kodėl mes laikomės to mito, tikime tuo metu, kad Turkijos valstybė ir vyriausybė e, veikia remdamasi tomis pačiomis vertybėmis kaip Europa. Turkija nėra Europos valstybė. Jau senai yra kalbama apie vertybės, apie e, laisvos demokratijos vertybės, apie tas vertybės, kurias mano šalis pasauliui atnešė. E, Aš čia galėčiau patriotiškai labai ilgai kalbėti. Kiek laiko aš turiu, ponė pirmininkė? Kaip sakote? Vieną minutę. Pirmininkas, baikite savo mintis patriotinių lygių kalbant tas vertybės remia visos valstybės narės, bet net nei trupučio jų neremia Turkija, nei trupučio nei tos vertybės Turkijai nėra svarbios. Ir mes dėrybas su Turkija turime e, vykdyti atsižvelgdami į tai, kaip elgėsi Turkijos vyriausybė, bet tikrai tos dėrybos nebus sėkmingos nei dabar, nei vėliau. Tos paskolos parama e, Turkijai e, išreiškusiai norą tapti ES narė turi būti sustabdyta. Pavyzdžiui, Ford Transitas, automobiliai Ford Transitas nebegaminami Junktinėje karalystėje, jie gaminami Turkijoje dėl to, kad tam Turkija gauna paskolas iš ES. Turkija yra per daug skurdi, per didelė ir per daug mažai mums svarbių vertybių turinti, kad jinai galėtų tapti ES nare. Ir aš tikrai labai norėčiau, kad mano ministras pirmininkas nevažiuotų, nevyktų daugiau į Stambulą, sakydamas kalbas, kad tie, kas priešinasi e, Turkijos narystė ES, jį e, sunervina. Nenorėčiau, kad daugiau ministras pirmininkas tokių sakinių pareikštų. Ir galiausiai noriu pasakyti štai, ką Europos Sąjunga remiasi e, vertybėmis ir Turkija niekad negali, negali mūsų nuomonę, mano nuomonę tapti ES narė, nes yra nutolusi nuo tų vertybių. Dėkoju kolegai už situacijos e, pristatymą. Jūs žinote, kaip cituojama ir šventame rašte, kad viena iš e, klaidų gyvenime gali būti dosnumas. Ko gero, tai pagristų jūsų e, pasisakymą. Dabar ponas Sofoklijos. Dėkui, ponė pirmininkė. norėčiau išsakyti savo pageidavimą. Turkija turi rasti savo vietą Europos Sąjungoje. Toks yra mano pageidavimas. Kodėl aš tą sakau? tą sakau, aišku, turėdamas galvoje tai, kas buvo pasakyta, kas yra parašyta šioje ataskaitoje. Dabar Turkija tik šantažuoja Europos Sąjungą iš vienos pusės, sakydama, kad nori būti Europos Sąjungos nare, bet visiškai negerbė nei Europos Sąjungos institucijos, institucijų, nei jos kultūros, nei gerbė Turkija tarptautinius įstatymus. Turkija norėdama, kaip jinai sakosi, tapti ES nare, visiškai negerbė, Europos, visiškai negerbė spaudos laisvės. Žurnalistų teisių gynimas. Turkija yra vė, ko gero vienintelė šalis pasaulyje, kur tiek daug žurnalistų yra areštuota. Šios problemos, spaudos laisvės problemos daugelie šalių jau seniai yra išspręstos. Taip pat ir cenzūros klausimas, kurio aš nenoriu minėti. žurnalistai, kurie pateko į kalėjimus tik dėl to, kad išsakė savo nuomonę. Tokių žurnalistų skaičius tik auga. Urohad Ehmegdzin buvo žiauriai sumuštas. Nes buvo apkaltintas, kad yra vagis, nusikaltelis bet jo vienintelis nusikaltimas tik buvo išsakyti savo nuomonę. Pirmininkė, kaip žinote, aš pasisakau kaip Turkijos draugas. Ir man labai skaudu girdėti, kad neseniai Turkijos žiniasklaidos E, siekiai, prašymai tapo tokie pavojingi. Kalbame ne tik apie pačius teismus. Esu labai dėkingas e, už e, pranešimą ponui Valensai, kuriuo ką tik girdėjome. Mes turime suprasti, kad tų teismų pašaliniai padariniai yra labai ženklus. Ir Europos parlamentas turi tai labai atidžiai E, stebėti. Visų pirma, ponas Erdoganas kartu su valdančiaja partija daro labai didelį spaudimą žiniasklaidos savininkams ir žurnalistams. Ir tada atsiranda tokia tarsi savi cenzūra Kai kurios e, e, spaudos bendrovės tampa labai e, partinės, šališkos ir pasisako už AKP ideologiją. Kažkada egzistavęs energingos Turkijos žiniasklaidos pluralizmas labai smarkiai senka ir greitai. Matote, kaip e, Fatulos Gulem ir AKP e, susipriešinimas įtakoja Zaman prieimimą Turkijoje. Kiekvieną dieną e, šie, šis susipriešinimas tampa vyriausybės taikiniu. Iš tiesų reikalai klostosi taip. Ministras pirmininkas Erdoganas infiltruoja savo straipsnius į spaudą. Kai kurie tų straipsnių yra tiesiog absurdiški. Pavyzdžiui, e, straipsniai, kuriuose yra mėtomi kaltinimai e, Izraeliui sakančiam, kad jis prisėda prie veiksmų kairė. O paskui pats Erdoganas po kurio laiko pripažįsta, kad jis pats infiltravo tą straipsnį. Tai yra iš tiesų pavojinga. Ir e, ne, tai netitinka demokratinio valdymo sistemos. Uh, Pone e, Flotro delegacijos nariai. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofoną. Oh, ben, normalement, ça marche. Oui. Euh, de, de, de, de doter notre Parlement européen de cette, de ce, cette nouvelle commission de délégation ad hoc. Europos euh, parlamento laikinoji delegacija, kągi ji daro? Ji kalba apie bandymus užsipulti Turkijos valstybę. Ne, iš tiesų ne apie tai kalbame. Šios laikinosios delegacijos e, tikslas. Tavario mikrofonas visai išjungtas. Would you move to another mic? Pereikit prie kito mikrofono, prašo pirmininkas. Uh, Taigi, Trumpai priminsiu, kad ši laikinoji delegacija pateikė pakeitimų, kuriuos mano frakcija prieš pusantrų metų pateikė. Tada mes būkštavome dėl žiniasklaidos laisvės Turkijoje ir dėl žodžio laisvės bendrai. Tada e, delegacijos tikslas, kaip aš girdėjau kai kuriuos kolegas sakant, nebuvo įsteigti uh, Turkijos valdžios kaltinimo procesą. Jokių būdų nebuvo toks mūsų ti darbo tikslas. Ir e, kolegos Valensas e, vadovavimo delegacija jokių būdų to nenorėjo daryti. Mes tiesiog norėjome labai atidžiai stebėti, kas vyksta. Mes stengiamės e, žiūrėti, kaip esminis demokratijos užtikrinimo klausimas žiniasklaidos ir žodžio laisvė yra užtikrinamas. Taigi kokia dabar yra perspektyva? Perspektyva yra tokia - sukurti geriausias įmanomas rekomendacijas ir kartu su visais visuomenės veikėjais, kurie prisideda prie Turkijos žiniasklaidos profesionalizmo, e, siekti žiniasklaidos laisvės. Tam yra skirtos ir mūsų rekomendacijos e, šiuo požiūriu kai, mūsų, kai kurių mūsų kolegų komentarai mane verčia apgailestauti. Šiandien mes kaip parlamentarai norime parodyti, kad sugebame visą tai padaryti. E, labai daug yra norinčių tai padaryti ir kasdien, aš manau, Turkijoje atsiras vis daugiau žmonių, kurie išeis į gatves siekdami demokratijos, laisvės, žmogaus teisų ir žiniasklaidos laisvės. Aš manau, kad tie klausimai e, yra dar neišspręsti, nors pranešime yra kalbama apie 2012 metus, taigi jau prieš metus laiko viskas, kas vyko, yra aptarta. Kalbėjome apie e, teismų reformos ketvirtąjį paketą, kuris buvo įgyventas po to laikotarpio, bet iki šiol išlieka toks dalykas kaip kurdų klausimas. E, tokių dalykų kaip vis, tam tikrų visuomenės grupių, įskaitant ir kurdų traktavimas išlieka uh, E, labai svarbus ir jis atsispindi žurnalistų laisvės užtikrinimo e, požiūriu. Čia mes turime išlaikyti savo kilumą ir pagalvoti, ką galime padaryti, kad užtikrintume taikos proceso ilgalaikiškumą. Mėlėjai parlamentarai, mes būtume būtent tokį klausimą formuluoti. Ir tolimesnės delegacijos turėtų kalbėti apie apie tai, kad e, žmonėms reikia atverti akis, kad patys turkai pamatytų, kokia yra žiniasklaidos būklė. Nes dabar yra radijos, televizijos kanalų, kurie 4, 5, 6 dienas tyli apie manifestacijas, manifestacijas nieko nekalba. Tuo tarpu atsiranda kitų kanalų, kurie 24 valandas per parą transliuoja tas demonstracijas Ir tada aiškiai pamatome, kas yra šališkas, kas yra ne ir kaip yra manipuliuojama visuomenės nuomonė. Taigi turime kalbėti apie informacijos apdorojimo kokybę, apie jos nepriklausomybę. Tai yra esmė. Autonomiškumo klausimas yra labai svarbus. Ar mes kalbam apie AKP, ar apie CHP, ar apie tai, kas ką finansuoja. Mums parlamentarams tai yra nesvarbu. Būtent E, žurnalisto kaip profesijos autonomiškumas mums yra labai svarbus ir žiniasklaidos laisvės užtikrinimas yra labai svarbus. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti žurnalistų profesionalumą Turkijoje. Lygiai taip pat turime kalbėti apie finansavimo būdus. E, jeigu ta gyvenimo sritis bus e, labai polarizuota ir autoritetingos sausmenybės, tokios kaip ministras pirmininkas, skleis propagandą per žiniasklaidą, sąmokslius organizuojančią propagandą, tai e, nebus gerai. Aš manau, kad dabar žiniasklaida, e, visuomenė jau turi rasti būdų, kaip išmatuoti žurnalizmo e, profesionalumą ir kokybiškumą. Tai turi būti mūsų pagrindinis rūpestis per artimiausias savaitės ir mėnesius. Uh, Pirmininkas, well aš manau, kad visi e, supratome, ką norėjote pasakyti, ponė Gomeš. Tai, ką, kas buvo pasakyta apie tam, tik, tam tikrus bandymus um, pasisavinti ataskaitą ir Turkijos galimybę tapti ES nare, aš manau, kad reikia, labai svarbios yra tokios ataskaitos. Uh, Aš susitikau su žmonėmis vietoje, tai yra daug narsių žmonių, kurie kovojo už išaiškos žiniasklaidos laisvę. Ir jiems reikia tokių ataskaitų, nes tokiu būdu jie gali ir toliau tęsti kovą. Taigi aš manau, kad turime ir toliau tą daryti ir nesvarbu, koks bus Turkijos statusas. Ta, Turkija niekur nedings, ji čia, ji mūsų kaiminė, ji mūsų partnerė, reikia su ja bendrauti ir reikia paremti tuos, kurie kovoja už e, laisvę ir demokratiją e, Turkijoje. Ačiū, e, ponas Tanukas. Pirmininkė, dėja, Turkija, kuri yra didi valstybė, mano manimu, žengia netinkama linkme, kaip e, rodo ir ši laikinoji ataskaita teismų nepriklausomumas, žiniasklaidos laisvė. Anksčiau Turkija buvo pasaulietiška ir pati savoka, dabar šiai savokai kyla grėsmė vadovaujant Erdogano vyriausybei. Aš eilę metų šiame parlamente kritikavau draudimą numatytą konstitucijoje kritikuoti karinį Kipro, karinę, Kipro, karinę Kipro Kipro <laughs> okupaciją arba Armenijos genocidą. Tai buvo Onciano režimo metu, kai valstybė buvo pasaulietiška, o dabar matome, kad yra selektyvinis teisingumas nukreiptas prieš e, kariškius, AKP partiją ir tam tikrus pasauliečių grupės. Aš esu sunerimęs dėl to, kad Turkija teigiama, teikia ginklus sunitų džihadistams, ekstremistams Sirijoje ir galbūt netgi Irake ir tai gali turėti neigiamų padarinių šių abiejų valstybių stabilumui. Ir kaip pažymėjo kolega iš, kolega iš Aldė frakcijos Andrew Duff, Erdogano pasiūlyta mintis, kad Egipto generolai, kurie musulmonų brolijos e, valdžią nuverčia, gavo įsakymus iš Izraelio. Tai tik tai faktiškai rodo, kokia vyrauja didžiulė prieš Izraelį nukreipta nuotaika Turkijoje. Galiausiai atsisakymas graikų ortodoksams e, atverti e, pasirūpinti naujomis kapinėmis. E, irgi tas atsisakymas suteikti tą žemę kapinėms jau irgi yra neraminanti ženklas. Ponas Valesa, ačiū. Atsižvelgsiu visas pastabas, bet aš norėčiau čia du dalykus pasakyti. Pirmiausia, žinoma, yra daug dalykų, ką reikia, ką turi padaryti Turkija, bet aš norėčiau pažymėti, kad iš Turkijos valdžios matome geros valios, noro bendradarbiauti su, su manimi ir mano delegacija. Ir norėčiau šiek tiek numalšinti tam tikras pastabas, Mūsų delegacijos misija ir mūsų įgaliojimai, kuriuos mums suteikė pirmininkų suiga, yra labai tikslus. Mes turime kalbėti tiesiog apie žiniasklaidos laisvę ir tai, kas vyksta su įkalintais žurnalistais. Būtent tą mes tik tai turime daryti ir mes neturė, neturime kalbėti apie e, ateitį, apie galimą narystę ES ir panašiai. Taigi, mano misija yra labai tiksli ir aš laikysiuos savo įgaliojimų taip, kaip jie yra numatyti. Ačiū, sako pirmininkas, baigėme posėdį. Susitiksime rugsėjo 23-24 dienomis. Dėkuoju už dalyvavimą. Okay,